Guten, guten Morgen. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung, aber es gab ein Problem. Labas rytas. Atsiprašau, kad vėluojame. Tiesiog labai sunku rasti laisvą liftą taip anksti ryte. Labas rytas visiems. Šiandieną posėdis yra transliuojamas, yra vertimas į įvairias kalbas, Nėra jokių darbo tvarkės pakeitimų, taigi laikau ją patvirtintą. Dabar trečias darbo tvarkės klausimas - protokolo tvirtinimas. 34-35 gegužės vyko posėdžiai ir taip pat birželio mėnesį čia nesulaukiu jokių pastabų, taigi, manau, galima patvirtinti protokolą. Toliau kitas darbo tvarkės klausimas. Turime pranešimo, pranešės ponas Balčytis, Eurozonos biudžeto pajėgumai. Ar norėtumėte pasisakyti, ponė Balčyti? Ačiū pirmininkai, bet manau, kad čia tas klausimas gana gerai išnagrinėtas ir turim mm, balsavimo lapą ir siūlau jį palaikyti, kas gali. Ačiū. Herzlichen Dank. Wir kommen damit zur Abstimmung selbst. Labai ačiū. Taigi, balsavimas. Kiek narių šiandieną turime? Pabandykime pasitikrinti, kiek yra narių. Bandomasis balsavimas. Dėkoju. 20. Gerai. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvyliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tryliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. 14 už, prieš. Gal galime pastikrinti elektroniniu būdu. 14 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 15 už, prieš, susilaiko, atmesta. 16 už, prieš, susilaiko, atmesta. 17 už, prieš, susilaiko, atmesta. 18 už, prieš prieš, susilaiko, atmesta. 19 už, prieš, Pastikrinkime elektroniniu būdu. 19 pakeitimas. Man atrodo, kad jis priimtas, bet pasitikrinkime. Taigi balsuojame. Priimta. 20. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta priimta, antroji dalis už, prieš, priimta, trečioji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar periname prie balsavimo dėl visos nuomonės. Balsavimas pradedamas. Priimta. Balsavimas baigtas. Priimtas. Pranešimas 16 balsų už. Sveikinu pranešėją. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas, penktasis darbo tvarkės klausimas, ES solidarumo fondas, panas Valė pranešėjas, ar norėtumėte pasisakyti? Ne, pranešėjas pasisakyti nenori. Turime balsavimo sąrašą. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas už, prieš, prieš. E, pirmomis dalimis, e, atsiprašau, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, už, prieš, susilaiko, priimta. Trečioji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas už, prieš, susilaiko, priimta Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Devintas pakeitimas, man atrodo, kad priimta, bet pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Visgi atmesta. Devintas atmestas, dešimtas už, prieš, susilaiko, atmesta, vienuoliktas, už, prieš prieš, susilaiko, atmesta. 12 už, prieš, susilaiko, atmesta. 13 atsimtas, 14 už, prieš, susilaiko, priimta, 17 už, prieš, susilaiko, priimta, 15 už, prieš, susilaiko, priimta, 16 už, 16 e, atmestas, 18 už, prieš, susilaiko, priimta priimta. Atsiprašau, atmesta 19 už, prieš, susilaiko, priimta. 22 už, prieš, susilaiko, 22. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau atkrenta. 23 už, prieš, susilaiko, priimta. 25 už, prieš, susilaiko atmesta. 24 už, prieš, susilaiko. Pastikrinkime elektroninį būdų. 24. Man atrodo, kad priimta. Tai priimta. 28 už, prieš, susilaiko, atmesta. 26 už, prieš, susilaiko, priimta. 27 atmestas, 29 už, prieš susilaiko priimta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės. Dėkoju. Balsavimas baigtas. 22 už, niekas nebuvo prieš, taigi sveikinu pranešėją. Dabar Noriu paprašyti, kad tie, kas išeina iš salės, darytų tai tyliai. Taigi, dabar šeštas darbo atvarkės klausimas. Pono De Jong pranešimas komisijos ekspertų grupių sudėtis ir ekspertų grupių registro kontrolė. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, manau, reikėtų pasakyti, kaip aš buvau susisiekęs su jūrių komiteto pranešėju. Kaip žinote, jiems buvo labai aktualus šis klausimas. Silvija von Kaufman yra pranešėja ir ji man pasakė, kad jūri pranešimas bus jau paskelbtas e, rugsėjo 23, bus galima teikti pakeitimus iki e, rugsėjo 30, o balsavimas vyks spalio 30. Taigi dabar mes rengime kontą pranešimą, bet e, galutinį sprendimą dėl pranešimo galėsime priimti tada, kai turėsime ir jūri nuomonę. Ir kolegos dar galės teikti pakeitimus, jeigu norės. Čia diskusijos vyko ilgai, diskutavome ir su komisija, ir su ponu Tilmans. Kalbėjome apie naują eksperto grupių pagrindą dar iki patvirtinant komisijotos grupės. Be abejo, reikia čia vertinti ir rezultatus. Mes nežadėjome renkti pranešimo, jei nebūtų kuo papildyti komisijos sprendimą ir man atrodo, kad visi būtų to norėję. Visgi mes pastebėjome, kad galutinėme komisijos patvirtintame sprendime dėja lieka tų problemų, apie kurias mes diskutavome su vicepirmininku Tilmans nebuvo atsižvelgta į mūsų nuomonę ir todėl nusprendėme renkti pranešimą, kad atkreiptume komisijos dėmesį tuos aspektus. Negana to, mes susisiekėme ir su kontrolieriumi, kuris turėjo pastabą dėl ekspertų grupių skaidrumo ir jų viešumo arba slaptumo svarstymo metu. Kontrolierė pabrėžia, kad ji neatsima savo rekomendacijos, nes ir jai kyla panašių abejonių. Ji nori pasižiūrėti, kaip bus įgyvendinamas naujas sprendimas. Ne tik pasižiūrėjus, kaip jis įgyvendinamas, ji galės atsimti savo rekomendaciją. Tai yra labai svarbu. Reikia pagalvoti, kaip interpretuoti terminą meaningful, prasmingas, kaip komisija tai vertins. Jeigu protokolas iš tiesų bus prasmingas, meaningful, kaip sakoma angliškai, tai tuomet galėsime patvirtinti, kad skaidrumo problemų nebelieka. Parlamentui šiuo atžvilgiu buvo svarbus pora aspektų. Paminėjau, kad jūri E, rengia savo nuomonę ir e, taip pat biudžeto komitetas prieš kurį laiką parengė savo nuomonę. Visi trys pranešėjai diskutavo ir pagrindinį dėmesį skyrė keliems dalykams. Visų pirma, kompensavimo politika. Tai yra pranešimo šeštoji dalis. Kai kuriems labai sudėtinga dalyvauti ekspertų grupėse, kadangi kyla įvairių išlaidų. Jeigu turite mažą verslą ir privalote vykti į Briuselį, tai tada privalote rasti, kas jūs pakeis darbe, kol jūsų nebus. Tokiems atvejams nenumatytas joks kompensavimas, būtent dėl to tai atbaido žmonės. Pranešime dar kalbama apie visas įdėtas pastangas, kurios dėja nepadėjo rasti pakankamai suinteresuotų šalių, kurios atstovautų tam tikrus interesus. Mes matome, kad komisija čia imasi alternatyvių priemonių, tokių kaip pasvertas balsavimas, taip pat padarimai, rekomendacijos. Ir čia be abejo reikia iškoti pusiausvėros. Pranešime pateikiama ir daugiau rekomendacijų. Jos yra kaip papildymai, kuriais komisija galėtų remtis įgyvendindama sprendimą. Mes neprašome peržiūrėti dabartinio sprendimo. Priešingai pranešime sakome, kad sprendimas yra geras ir iš tiesų buvo padaryta daug pažangos. Daugas, kas buvo ankstesnėme sprendime, buvo pakeista ir buvo atsižvelgta į daugelį aspektų. Dabar klausimas, kaip tas sprendimas bus įgyvendinamas. Mes teikime rekomendacijas komisijai tais klausimais, kurie mums rūpi ir tikimės, kad diskusijos tęsis toliau. Labai svarbu, kad komisija pati teiktų ataskaitą apie įgyvendinimą. Todėl mano pranešimo 16 dalyje yra prašoma komisijos teikti ataskaitas iki kitų metų birželio pirmos dienos. Būtent tokios yra pagrindinės pranešimo mintis. Mielai išklausysiu ir kolegų pastabų. Lauksiu jūsų pakeitimų. Dėkoju. Ačiū, toliau prašė žodžio kolega Vogin. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai už patliktą darbą. Jūs turbūt žinote, kad aš agentūros biudžeto patvirtinimo projektą rengiau pernai ir nevyriausybinės organizacijos tada labai daug lūkesčių siejo su vyriausiomis darbo ekspertų grupėmis, skaitant dėl maisto standartų ir panašiai. Džiaugiuosi, kad ta tema dar kartą aptarinėjama. Labai džiaugiuosi tuo, kas parašyta šiame pranešime. Gerai, kad parlamente yra diskutuojama tarp jūsų pranešėjų ir komisijos šią e, svarbę temą. Aš paremsiu didžiąją dalį pranešimo minčių, ypač e, tai, kas yra susijęs su e, ombudsmeno pasiūlymais. Bendrai aš manau, kad labai svarbu užtikrinti skaid, ekspertų grupių skaidrumų, e, posėdžių skaidrumą. Aš e, pritariu ir tam, kad protokolai būtų viešai skelbiami. Aišku, nereiškia, kad ekspertų grupės turi viešai susitikinėti, bet jų priimti sprendimai turėtų būti atviresni, viešesni ir protokolų skelbimas būtų naudingas. Vienintelis dalykas, kurį aš norėčiau uh, pakomentuoti yra susijęs su penkta pastraipa. Ten komisija kalba apie skundų mechanizmą, jeigu e, dėl e, balanso skirtingi suinteresuoti subjektai e, nėra patenkinti. Aš norėčiau, kad aiškiau būtų apibriešta, kas yra suinteresuotos pusės, suinteresuoti subjektai. Supraskim, kad yra labai daug nevyriausybinių organizacijų, šiaip visuomeninių organizacijų, verslo įmonių, kurios skundžiasi dėl ekspertų grupių sudėties. Uh, ir e, dažnai skundais būname tiesiog užtvindyti. Galbūt galėtume šiek tiek daugiau paaiškinti, kokios, grupės turi, kokios visuomeninės grupės turimas galvoje. Europos komisija jau yra sukūrusi savo skundų mechanizmą, kuris neseniai buvo paskelbtas, bet man atrodo, kad jis yra nepakankamas. Ar nereikia dar, kaip jūs siūlote, eiti vienu žingsniu į priekį? Ačiū. Panas Javau. Ačiū pirmininkė, ačiū Denis, Helgai Trupel ir biudžeto komitetui už puikiai atliktą darbą. Nuomonė apie biudžetą buvo patvirtinta e, vienbalsiai, kai kalbėjome apie šią reformą. Po pirminio pasikeitimo nuomonėmis apie darbinį dokumentą dabar kalbame apie ataskaitą apie komisijos reformas. E, tos reformos e, buvo vykdomos ir ataskaitos buvo paskelbtos toli gražu netenkinant parlamento, ombudsmeno ir visuomenės e, poreikių, viešumo poreikių. Mes turėtumėm suprasti, kad dar labai daug dominuoja įmonių interesai. Mes turėtumėm stengtis, kad dabartinis pasiūlymas būtų išnaudotas optimaliai ir mes sugebėtume deramai stebėti, kaip gyvendinama uh, E, įgyvendami teisės aktai. Pranešime kritikuojama, kad trūksta skaidrumo ir kai kurių ekspertų grupių subalansuotumo. Aš bendrai sutinku su bendra reakcija į šį pranešimą. Visų pirma, aš norėčiau pasakyti, kad subalansuota darbo grupių sudėtis ir skaidrumas yra būtini, kad deramai būtų atspindėti uh, E, reguliuotojų poreikiai. Reguliavimo anomalijos, tokios kaip glifosatų klausimas arba RD e, pakoregavimai aiškiai parodė, kad reikia keisti darbo metodus. Todėl visiškai sutinku su tuo, kad reikia reikalauti, jo komisija įgyvendintų ombudsmeno rekomendacijas dėl skaidrumo ir ypač e, pritariu tam, kad yra išviešinami e, darbo atverkės dokumentai, e, parengėmėjai dokumentai ir išvados. Mm, darbo grupių sudėtis e, turi būti prasminga ir e, vis tik, manau, dar paliekama labai daug erdvės interpretacijoms. Protokolai, jeigu jie nebus skelbiami ir tik išskirtiniais atvejais svarstymai bus atspindėti ombudsmenui ir Europos parlamentui, to nepakaks. Kitas svarbus klausimas skirtingų grupių nepakankamas atstovavimas. ECR pasiūlė e, suformuoti grupės, kurios nebus pakankamai geros, ten nepakankamus atstovavimus skirtingas visuomenės grupės, todėl aš e, norėčiau pakalbėti apie nevyriausybinio organizacijų, mažų vidutinių įmonių atstovavimą ir panašiai. E, Taip pat turėtume sukurti e, NVO delegavimo sistemą, tačiau mano nuomonė nepakanka e, to, kad užtikrintume darbo grupių dermą kvalifikaciją. Europos komisija yra numačiusi sukurti atlyginimo kompensavimo sistemą, kuri būtų palanki, kol kas nepakankamai atstovaujamoms visuomenės grupėms, kad jos galėtų visapusiškai, visateisiškai dalyvauti ekspertų grupėse. Ir tai turėtumėm atsižvelgti, kurdami paskutinį pranešimą variantą. Taip pat mes žinome, kad ir dirbantis nariai turi viešai deklaruoti savo interesus ir e, turime e, pasverti, ar jų interesai netrukdo e, veikti viešųjų interesų labai. Kaip jau yra buvę EFSA atveju, kai taisyklės buvo sukurtos iš anksto, reikia išplėsti vertinimo mastą. Pavyzdžiui, automobilių pramonės lobizmas, e, vykdytas labai atsargiai ir išmintingai, stengiantis prastumti taršumo e, reikalavimus palankius jiems e, sutrukdė daugelio ekspertų grupėms. Be to, supraskime, kad nepakanka deramos kontrolės ir uh, Um, griežtų sankcijų. Nepanašu, kad to neįvedus kas nors iš esmės pasikeis. Reikia pusiau automatinių sankcijų, kad užtikrintume, jog lobistai nenulemtų uh, darbo grupių sudėties. Uh, tai būtų per daug rizikinga. Uh, bėgant laikui darbo grupių sudėtis bus labiau subalansuota, nesvarbu, kaip, kokia bus reformų baigtis Galiausiai turėtumėm kalbėti apie sisteminį horizontaliųjų taisyklių pagerintų e, variantų įgyvendinimą. Mes turėtumėm stengtis užtikrinti nuoseklę veiklą, veiklos praktiką įvairiose srityse. Biudžeto nuomonėje tai buvo labai svarbi dalis ir pranešimo projekte apie tai taip pat akivaizdžiai kalbama. Labai ačiū, kad tai padarėte. Mes, kaip Europos parlamentas, mano nuomonė, turėtume daryti viską, ką galime, kad e, e, pokyčiai vyktų realiai ir aš remiu pranešėją siekiant e, komiteto iškeltų tikslų. Ačiū. Ačiū toliau kolegė Toer. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui De Jong už šį pranešimą. Norėčiau tik paminėti vieną aspektą. Šeštame punkte paminėtos nevyriausybinės organizacijos, profesinės sąjungos, mažos vidutinės įmonės – Kalbant apie tai, kokius ekspertus komisija pasitelks, reikėtų numatyti galimybę mažoms ir vidutinėms įmonėms deleguoti savo ekspertus į komisijos darbo grupės. E, manau, kad mes e, tą turėtumėm dažniau ir dažniau pabrėžti. Kalbame apie ekspertų e, selektyvų pasirinkimą. Mano nuomonė, Europos komisija turėtų pagalvoti, kaip ekspertų kvalifikaciją galėtume pasitelkti, važiuoju, pasinaudodami skaitmeninę e, žiniasklaidą, skaitmeninėmis bendravimo priemonėmis. Pranešime turėtumėm apie tai kalbėti. Gerai, kad pranešime yra kalba apie skaidrumą ir e, subalansuotą ekspertų pasirinkimą. Mano nuomonė tai nepaprastai svarbu kad e, darbo, e, ypač siekiant užtikrinti, kad darbo grupės būtų pagristai formuotos. Na, ačiū, aš irgi užsirašiau kalbėti pati. Žiūrime, ką galėtumėm, koks mūsų tikslas, e, kuriant tas darbo grupės, ko mes iš jų norime. Norime išnaudoti jų kvalifikaciją kaip ekspertų, profesinės žinias. Kai tokia kompetencija sutelkiama vienoje vietoje, neišvengiamai turėsime įtraukti ir pramonės atstovų, ir nevyriausybinio organizacijų atstovų. Tada kyla klausimas, kaip atspindėsime, kad visų dalyvaujančių grupių interesai, kaip, kaip padarysime, kad visų suinteresuotų grupių interesai e, būtų atspindėti. Uh, ir tuo pat metu e, būtų išlaikyta aukšto lygio kompetencija. Yra daug skirtingų diskusijų šioje srityje vykę dėl TTIP, dėl REACH, chemikalų direktyvas. Ir man atrodo šiek tiek nebeaišku, kaip pritrauksime žmonės, kurie yra iš tiesų eksperto, ne tik tai apsišaukeliai. Kaip galime užtikrinti tikros, tik, tikrų kompetitingų specialistų dalyvavimą. Apie tai turėtume labai atidžiai pagalvoti, kad pasiektume to, ko siek, norime ir būtų pakankamai ekspertų ir jie būtų nepriklausomi. Sveikato sektoriuje, pavyzdžiui, norime pritaikyti aukščiausius moderniausius standartus, o ne atspindėti vienos ar kitos bendrovės interesus. Net ir nevyriausybė ir organizacijų interesai ne visuomet turi būti vienašališkai atspindėti. Turime garantuoti kokybę. Ekspertai tuo turėtų pasirūpinti. Todėl pamastykime dar apie tai ir galbūt komitetas porą valandų turėtų skirti diskusijoms apie ekspertų kompetenciją. Tai yra labai svarbu. Tariau, panas Klaus iš komisijos, prašom. Thank you, Chair, thank... You. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pranešėjas jau sakė, kad gegužės 30 dieną Europos komisija priemė peržiūrėtas horizontalesias taisyklės, todėl dabar sutelkime dėmesį į gyvendinimą. Aš nenoriu pasakyti, kad pradėjome peržiūrinėti tai, kas jau patvirtinta prieš keletą savaičių. Dabar akivaizdu, E, kad mūsų dėmesys nukreiptas kitą linkmę. Norėčiau pabrėžti, kad e, šių reformų peržiūra paskatino skaidrumo poreikis visų pirma. Puikiai prisimenu kovo 15 dieną šiame komitete įvykusi susitikimą Tada pranešėjas patvirtino, kad jis visiškai sutinka su Europos komisijos mintimis ir ketinimais. Ir me, mūsų dokumentas buvo parengtas neformalaus darbinio dokumento pagrindu, kurį jūsų komitetui pateikėme. Tik du punktai netiko. E, buvo nepriimtinas pakankamų resursų klausimas, kas buvo sakoma, kad Europos komisija turėtų užtikrinti stebėseną. Ir kitas klausimas, dėl kurio nuomonės nesutapo, tai buvo e, kompensacijos e, ar išlaidų kompensavimas nevyriausybinėms organizacijoms, profesinėms sąjungoms ir panašiai. Aš suprantu, kad dabar reikia kalbėti ir apie kitus aspektus ir esame pasirinkę su jumis dirbti. Vis tik tai aš nesutinku su tais, kurie sako, kad e, peržiūrėtosios taisyklės E, nepakankamai garantuoja skaidrumą. Tai yra susiję ir su ponė pirmininkė jūsų pasisakymą paskutinė mintimi. Viskas priklauso nuo to, kaip pasirinksime ekspertus ir kaip suformuosime ekspertų grupės. Aiškiai pasakykime, pagal naujasias taisyklės privalu atrinkti ekspertų grupės e, per atvirus konkursus. Atvirieji konkursai bus skelbiami ekspertų grupių registre Ir paskelbus tokį konkursą reikės labai aiškiai apibriežti kriterijus ir sąlygas, e, kurių pagrindų bus atsirenkami žmonės vienai ar kitai grupiai. Tokiu būdu bus labai lengva ir e, viskas bus skaidru, galėsime stebėti, ar tam tikros grupės e, sudė, numatoma sudėtis bus pakankamai pasverta ar ne. Mes nesilaikėme to reikalavimo, kad griežtai būtų atspindėtas darbo grupėje ekonominiai ir neekonominiai interesai. 50-50 procentų būtų paskirstita. E, kalbame apie ekspertų grupės, kurios dabar jau veikia ir matome, kad realybė ten nėra tokia jau paprasta, nelengva yra e, surasti 50 procentų atstovų iš vienos pusės ir 50 procentų iš kitos pusės. Aš e, nekalbėsiu apie tai, ką pranešėja šiandien jau. Pranešėja šiandien jau pristatė, nes man tiesiog laiko nesuteikta tiek. Tik trumpai norėčiau papasakoti apie išlaidų kompensavimą. Tai gražiai skamba, bet supraskime, kad kalbame apie interesų, deklaruotų interesų atstovavimą. Nekalbam apie A tipo ekspertus, kurie veikia asmeniškai nepriklausomai. Mes čia kalbame apie e, specialių išmokų galimybę. Jau dabar yra numatyta, dažniausiai tai daroma tarsi išimtinių pagrindų, bet viskas priklauso nuo darbo krūvio, nuo praleistų, pra, pradirbtų valandų skaičiaus. Bet e, mažesnių įmonių organizacijų atstovai paprastai ateina ir deklaruoja savo interesus. Ir čia reikia labai aiškiai atskirti skirtingus ekspertus. Yra atveju, kai galime finansuoti, kompensuoti, mokėti išmokas, bet iki kokio uh, lygmens. Reikia aiškiai apibriežti, kuo skiriasi Europos komisijos e, finansuotinų interesų e, gynėjai ir pramonės deklaruojamų interesų gynėjai. E, Ta nėra lengva padaryti ir mūsų nuomonė netokiu būdu Europos komisija turėtų dirbti. Taip pat mes labai griežtai pasisakėme už tai, kad būtų pasirinkti kiti būdai e, aktyviau įtraukti nevyriausybinės organizacijas, pilietinės visuomenės ir mažas įmonės. Kalbant apie mažas įmonės, galiu pasakyti, kad mes ieškome ekspertų, žmonių sugebančių kalbėti savo sektoriaus vardu, atstovaujančių savo sektoriui. Todėl labai dažnai e, mažos parduotuvėlės e, savininkas ar savininkė E, gali kalbėti už visą sektorių ir turi pakankamai žinių. E, todėl čia ir baigsiu dabar savo pasisakymą. Manau, kad apie pono Dejongo pranešimą dar galėtumėm šitą pakomentuoti, nes e, ten yra įdomių minčių, nors komisija ką tik ir prieėmė tik savo taisyklės. Bet galėčiau, pavyzdžiui, pateikti pavyzdį dėl protokolo, ar turėtų būti nustatyti e, turiningų ir išsamių protokolo e, turiningo ir išsamus protokolo kriterijai. Greičiausiai mes e, turėtumėm dar apie tai pagalvoti lygiai taip pat dėl skundų mechanizmo. Esame pasirengę su jumis pranešimą detaliau aptarti, kai tik tai jūs turėsit galimybių. Ačiū. Ja, der Berichterstatter zum Abschluss, Dennis, bitte. Thank you, Madam Chair. Ačiū, suteiksiu pranešėjų galimybę apibendrinti. Ačiū, pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už pastebėjimus. Uh, ir sureaguosiu uh, trumpai į visus uh, iš eilės. Pirmiausia, dėl skundų mechanizmo. Aš um, manau, kad uh, kol kas nėra aiškiai apibriešta, koks skundų mechanizmas turi būti naudojamas, svarbu, kad jis būtų. Tai galbūt čia pakeitimais galime patikslinti. Aš tiesiog sakau, kad reikia įsteigti skundų mechanizmą, svarbu, kad jis būtų. Taigi tai yra išsprendžiamas e, klausimas. Toliau Benediktjavor pastaba. Su jie sutinku iš principo. Jis taip pat kalbėjo apie gyvendinimą. Ir nors iš tikrųjų nebuvo atsižvelgta į viską diskusijose su pirmojo vicepirmininko. Aš manau, kad yra viena sritis, kurioje sunku galbūt e, pasiekti susitarimą. E, tai yra e, žinių įgyjimo kompensavimas. Tai susiję ir su tuo, ką sakė komisija. Iš tikrųjų, Komisija turi susitikti su verslininkais, su parduotuvių savininkais. Tai yra tikrai labai svarbu. Ir būtent tame ir yra problema. Ponas Klausas sako, kad e, mums reikia daugiau žinių apie sektorių. Tai susitikite su realiai žmonėmis, realiame pasaulyje, ypač parduotuvių savininkais. Aš e, vakar buvau susitikęs E, buvau susitikime, kur buvo kalbama apie e, franšizę Prancūzijoje ir franšizių mm, atstovai turi reikiamas kompetencijas, bet e, jų nuomonės neklausima. Taigi reikia susitikti su žmonėm, kurie mm, susiduria su konkrečiamis problemomis kasdien. Ir šio požiūriu yra svarbus vienodo atstovavimo klausimas manau, kad ryšiai su visuomenė šiuo požiūriu yra dabar svarbesni nei bet kada. Ir manau, kad komisija jau dabar daro pakankamai, subsidijuodama įvairias organizacijas, skiria pakankamai lėšų e, skirtų paremti įvairioms organizacijoms, tokioms kaip vartotojų organizacijoms. organizacijoms Bet aš dar labiau turėsiu pasigilinti į šį aspektą. O kai visuomenės narių įtraukimas į ekspertų grupės, tai iš tikrųjų reikia galbūt kalbėti apie alternatyvių išlaidų kompensavimą. Tai yra ne tas pats, kas mokestis. Aš prieš mokestį, Bet, galiausiai, iš alternatyvios išlaidos susijusios su kelionė į Briuselį, apsigyvenimu čia porą dienų, Tai reiškia, kad žmogus išvykęs negali užsiimti savo prastinė profesinė veikla, taigi reikia kompensacijų šio požiūriu. Na ir paskutinė pastaba, ką pirmininkas sakė apie žinių kokybę, ekspertinių žinių kokybę. Ir mano pranešime nėra numatyta konkrečių uh, E, skaičių, konkretaus paskirstimo, ko galbūt norėtų kai kurios nevyriausybinės organizacijos, kad 50 procentų vienam, 50 e, kitam. Aš manau, kad to nereikia. Iš tikrųjų, kai kuriais atvejais reikia daugiau techninių žinių, e, konkrečiai kalbant, pavyzdžiui, emisijų skandalą automobilių pramonėje. Šiuo atveju be abejo svarbiausia būtų pirmiausia techninės žinios, bet vėliau formuojant politikos rekomendacijas reikia derinti interesus, kad vartotojai taip pat turėtų galimybę išsakyti savo nuomonę. Bet techninių žinių taip pat reikia. Taigi jeigu turėtumėte pasiūlymų, kaip akcentuoti šį aspektą, kuo aiškiau būčiau dėkingas. Ir galiausiai sutinku su komisija. Sprendimas yra Ir šiuo pranešimu ar su juo susijusia rezoliucija mes neketiname sprendimo keisti, bet e, svarbu, kaip sprendimas bus įgyventintas. Ačiū. Panašu, kad e, tikrai diskusija yra pozityvi, visi yra pasirengę bendradarbiauti, tik džiaugiuosi, kad e, yra tam tikros e, pažangos. Tai tiek dėl šešto punkto darbo tvarkėjo, dabar septintas ES 2017 finansinių metų bendrasis e, biudžetas. Žodis pranešėjai. Ačiū. E, pirmininkė, po to, kai pirmą kartą čia buvome susitikę, pirmą kartą pasikeisti nuomonėmis, e, štai kas pasikeitė. Komisija patvirtino savo 2017 metų biudžeto projektą, taigi dabar galime labai konkrečiai aptarti viską. Ir matėte priešai save nuomonės projektą. Noriu pasakyti, kad akcentuosiu keletą svarbių klausimų. Žinote, kad per biudžeto patvirtinimo, įvykdymo patvirtinimo procedūrą e, mūsų komitetas kelia tokius klausimus kaip paklaidų lygis, finansinės korekcijos, migracija ir pabėgėlių krizė. Kiti dalykai taip pat ir ES biudžeto panaudojimas ir skaidrumas. Ir Vienas klausimas, e, kuris yra svarbus ir tiesiogiai susijęs su biudžetu ir kurio nebuvo įmanoma numatyti, tai breksitas. Ir e, manau, kad galime daryti išvadą, kad e, turės būti pateiktas taisomasis biudžetas ir tai padės atsižvelgti į kai kurias krizės ir spręsti atitinkamas problemas. Aš manau, kad komisija turėtų rasti tam tikrus sprendimus, kalbant apie strateginės politikos kryptis, finansuojamas iš ES biudžeto ir vėliau šiek tiek daugiau apie tai kalbėsiu. Taip pat reikėtų siekti spartesnės pažangos supaprastinimo procese, kalbant taip pat apie procedūrinės ES biudžeto naudojimo pusės. Taip pat reikia stipriai akcentuoti ES biudžeto um, veiksmingumą ir galiausiai turi būti nustatytas mechanizmas, kuriuo būtų skatinamas finansinės inžinierijos priemonių naudojimas. Taip žinote, mano nuomonės vienas iš skyrių. Taigi labai trumpai apie e, šios aspektus. Pirmiausia, sektorinės politikos kryptis. Projekte aš kalbu apie, 9, apie straipsnius nuo 9 iki 12. ES susiduria e, su E, ta problema, e, kaip atgauti ilgalkės investicijas praktiškai visose e, srityse. Taigi tokia yra viena mano įvardinama problema ir tos rytis sektorinės, kurias aš miniu. Taip pat sakau, kad turi būti rastas būdas pasinaudoti ES biudžeto pridėtinė vertė. Yra nemažai atvejų, kai e, daromi, e, kai kažkas finansuojama iš ES biudžeto, neužtikrinant atitinkamos gražos. Toliau kitas mano minėtas elementas - biudžeto veiksmingumas. 13, e, 14 ir 15 straipsnis projekte Būtina paprastinti ES lėšų panaudojimo procedūras ir turinį. Kuo paprastesnės taisyklės, tuo mažiau tikėtina, kad pasitaikys klaidų ar kažkas bus praleista. E, taip pat e, taisyklės turi būti aiškios ir tam, kad būtų galima išvengti kažkokios nelegalios veiklos ir pažeidimų. Taigi Supaprastinimas yra svarbus elementas, kurį norėčiau pabrėžti šioje nuomonėje. Dar kalbant apie ES biudžeto pridėtinę vertę mm, ir veiksmingumą, svarbu e, galvoti apie rezultatus. Turi būti orientuojamasi į rezultatus ir aš sveikinu komisijos iniciatyvą šioje srityje, tik aš manau, kad pažanga šioje srityje turėtų būti spartesnė. Taip pat e, džiaugiuosi, kad 2017 biudžeto projekte yra e, tam tikrų pakeitimų šiame, šią linkme ir kad dabar jau tikrai labiau akcentuojami rezultatai. Toliau finansinės inžinierijos priemonės 16 straipsnis projekte. Manau, kad tai yra svarbu, galvojant apie veiksmingą ES biudžeto lėšų paskirstimą. Uh, Mm. Tai tokie yra pagrindiniai elementai. Aš um, mielai išklausysiu jūsų pastabų. Mes turime dar e, laiko, iki rugsėjo 6 galima teikti pakeitimus, e, rugsėjo pabaigoje bus tvirtinamas projektas mūsų komitete, taigi lauksiu jūsų pasiūlymų dėl šio projekto. Ačiū. Ačiū. Jenskai dalyvauja e, mūsų komiteto posėdėje. Dabar žodis e, kolegai ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai už e, tikrai tinkamai subalansuotą nuomonę, kurią šiandien svarstome. Ir džiaugiuosi matydama šios nuomonės turinį, ypač ten, kur kalbama apie supaprastinimą. Aš regionų vystimosi komitetui teikiau e, nuomonę šio klausimu. Žinote, kad tas komitetas e, iš tikrųjų remia visas paprastinimo priemonės. Ir regi komitetas pasakytų, kad e, tai lemia paprastesnės procedūras, didesnį iškumą visiems dalyviams ir mažesnį klaidų lygį. Taip pat e, sveikinu tai, kad akcentuojamas skaidrumas, e, ypač kalbant apie lėšų susigražimą ir džiugiuosi, kad kalbama apie į rezultatą orientuotą biudžetą. Manau, kad tai yra tikrai visiems svarbu šiam komitetui. Tik tai ne visi galbūt dar įsivaizduojame, e, kaipgi pamatuoti tas rezultatus ir tą ta um, veiksmingumą. Kai kurios priemonės jau dabar egzistuoja, bet mes turime daryti daugiau pažangos, orientuodami biudžetą į konkrečius rezultatus. Mes turime aiškiau įsivaizduoti, ką tai reiškia. Pavyzdžiui, mes turime vengti tokių situacijų, kai vieną rodiklių rinkinį pakeičiame kitų rodiklių rinkiniu. Iš tikrųjų, tas procesas turi būti daug subtilesnis. Ir galiausiai sutinku su pranešėje, kad DFP yra geriausia galimybė išspręsti e, svarbiausias problemas, ar kalbant apie breksito poveikį, nes iš tikrųjų Junktinė karalystė prisideda daugiau nei 10 procentų prie ES biudžeto, taigi jos pasitraukimas turės didžiulį poveikį ES biudžetui. E, taip pat, kalbant apie supaprastinimą, Mm, ar kalbant apie mm, trūkstamas išmokas, kurios mm, turėtų padidėti daugelio nuomonė artimaisiais metais. Taigi visi šie elementai svarus, svarbus 2017 e, biudžete ir DFP peržiūra yra svarbi galimybė pataisyti nemažai problemų. Pone Ayala Sender. Ačiū pirmininkė. Ačiū Martinai už pasiūlymą. Aš tik noriu pasakyti, kad 2017 biudžete Ar biudžetas susijęs su dviem svarbiamis procedūromis, tai yra DFP peržiūra e, ir vidinėmis diskusijomis šiuo klausimu, bei aktyvesnis dialogas su taryba išplėstinis dialogas su taryba, kuris jau pats savaime reiškia, kad parlamentas tenksis gauti tai, kas jam buvo žadėta. Visai neseniai kalbėjome apie finansinio reglamento peržiūrą. Šios peržiūros kontekste taip pat vyks intensyvios diskusijos ir visi šie procesai turi vykti nuosekliai. Aš manau, svarbu uh, turėti tinkamą daugiametę finansinę programą, akcentavome nuo savo išteklių elementą. Aš manau, kad tai taip pat turėtų būti įtraukta. Čia Mes, aišku, norime išvengti problemų, ir deficitų, e, kas e, yra atsitikę anksčiau kitose kontekstuose. Toliau e, dėl procedūrų. Viskas, kas susijęs su EFSI ir kitomis priemonėmis, aš manau, kad auditorumų rengiama ataskaita galbūt pateiks daugiau informacijos tais klausimais, kur mūsų pozicija turėtų būti nusaiki, mano nuomonė. Ir galbūt auditorumai pasiūlys tam tikrų pakeitimų. pakeitimų susijusių su tuo, kaip um, ES biudžetas um, yra balansuojamas, pasitelkiant um, be kita ko garantijas ir paskolas. Taip pat noriu pasakyti, kad visiškai sutinku su tuo, kad e, biudžetas turi būti orientuotas į konkrečius rezultatus. E, vis dėlto norėčiau paprašyti pranešėjos, kad būtų akcentuota, kad e, turi būti visų institucijų pritarimas išreikštas, sprendžiant dėl rodiklių. Uh, Aš manau, kad tikrai rodikliai turi būti jau biudžeto sutarimo pradžioje, bet turi būti institucinis sutarimas, nes priešingo atveju kiekviena institucija nuspręs ir patvirtins savo rodiklius. Ir galiausiai tai e, ves prie konfliktų ir nesusipratimų. Mes turime turėti tokį biudžetą, kuris būtų lengvai pristatomas ir piliečiams, kuris būtų aiškus ir kurį būtų įmanoma prižiūrėti. Ponas Gains. Ačiū. Aš sutinku iš principo su tuo, ką pasakė Martina. Mes kalbame galbūt apie biudžeto struktūrą apskritai daugiau negu apie konkrečius skaičius, bet mano pastaba būtų dėl paprastinimo. Komisijai tenka nepavydėtinas vaidmuo lyginant ir su atsakingomis institucijomis valstybėse narėse. Aš um, dirbau anksčiau Vestfalijos institucijose. Ir žinau iš ankstesnės darbo patirties, kad um, galima iš tikrųjų greitai atlikti administracinį darbą, bet vėliau, jeigu pasitaiko klaidų, tai um, reikia rasti kas kaltas. Arba galima e, neskubėti ir viską daryti kruopšiai, bet vėliau vis tiek bus apkaltintas tuo, kad e, vėluoji ir nespėjai. Taigi tikrai administracijos atsiduria dažnai sudėtingoje situacijoje šio požiūriu. Bet mes turime galiausiai sutarti, kas mums aiškiau, ar mes, nu, kas mums svarbiau, ar mes norime paprastesnio biudžeto. Tai yra, ar reikia aiš, aiškių taisyklių, glaustų taisyklių, kuriamis nekontroliuojamas kiekvienas centas e, biudžete, ar vis dėlto mm, norime tikslesnių taisyklių, detalesnių taisyklių ir daugiau administracinių procedūrų. Manau, kad paprastinimas yra tikrai ar gali būti geras dalykas, jeigu įmanoma išvengti klaidų. Taigi mes turime dar pažiūrėti, ar sumažinus administracinę e, naštą sumažėja ir klaidų lygis. Kalbėdami apie Europos socialinį fondą, mes pasiekėme sutarimą ir aš tada pasisakiau už supaprastinimą, nes tai yra paprasčiau naudos gavėjams. Dažnai Vokietijoje tai yra labai mažos organizacijos, kurios nebūtinai turi reikiamą patirtį, reikiamus gebėjimus, e, kurių reikia kreipiantis dėl tokios pagalbos dėl šių lėšų. Taigi tokiais atvejais nereikia galbūt iš tikrųjų reglamentuoti kiekvieno kablelio, kiekvieno cento. Bet e, geltonoje spaudoje ypač e, labai dažnai skaitome, kaip mokesčių mokėtojų pinigai iššvaistomi dėl to, kad e, tos mažos organizacijos atidėjo dalį lėšų, tarkime, kažkokiam vakarėliui, atšvesti sėkmingą projektą. Pagalvokime taip pat apie tas pastangas, kurių reikia atlikti auditą tų atidėtų lėšų ar sutaupytų lėšų. Jeigu, pavyzdžiui, yra 150 eurų, kurie buvo išleisti picai e, atšvesti projekto pabaigą. Taigi aš manau, kad pirmiausia ir audito institucijos turi aiškiai mm, užsibriežti savo tikslus. Ar nori kontroliuoti viską iki paskutinio cento, ar nori paprastesnių procedūrų. Ir galbūt galima parodyti, kad ES nebūtinai turi būti ekstremaliai biurokratiška. Taigi, manau, kad kalbant apie supaprastinimą, yra tam tikrų galbūt silpnų pusių supaprastinimo ir apie jas turime žinoti. Sunku numatyti ir uh, kokiu veiksmu imsis valstybės narės perkeldamos atitinkamus teisės aktus į savo nacionalinę teisę kiek papildomų nuostatų numatys, bet mes tikrai nenorime per didelės administracinės naštos galutiniams e, naudos gavėjams. Ir e, Vokietijoje, pavyzdžiui, Kielne ir Düsseldorfe taisyklės skirtingos, bet tai neturi nieko bendro su ES. Šiaurės Vestfalijoje yra taip pat mm, savitos taisyklės, saviti reikalavimai, bet tai jau yra vėlgi su ES mm, reikalavimais e, nesusiję. Ir tas supaprastinimas, kuriuo mes siekiame čia, ne visada pasiekia mm, vietos valdžios institucijas, nes dažnai pačios valstybės narės numato kažkokias papildomas ar griežtesnės e, nuostatas. Ir dažnai nacionalinės institucijos, e, nacionalinė valdžia numato e, labai griežtą kontrolę iki paskutinio cento nacionalinių lygmenių ypač kai yra atitinkamas bendro finansavimo lygis. Labai ačiū. Aš taip pat esu kalbėtojų sąraše. Noriu patikslinti kelias dalykus. Kai mes kalbame apie bendrą valdymą, tai reikia suprasti, kad e, komisijos institucija turi viską patikrinti ir reikia kiekvieną fondą vertinti atskirai. Tarkime, pirmoje eilutėje yra numatomos išlaidos ir reikia tikrinti prašytojus. Jeigu pasižiūrėtume į tų administracinių patikrų kokybę, tai pamatytume, kad, pavyzdžiui, Žemės ūkio generalinis direktoratas pats atlieka tuos tikrinimus ir turiu pasakyti, kad problemų atsiranda labai daug. Jeigu nuvykstate į vietą, tai pamatote, kad 95 procentai mokėjimų iš vis nėra tikrinami. Viskas yra patikrinama biure ir 95 procentai žemės ūkio biudžeto iš vis nėra tikrinami, 5 procentai patikrinami, taip tai tiesa, tačiau Ūkininkai ir valstybės narės nori tai sumažinti iki 3 ar 2 procentų. Taigi, struktūrinių fondų atveju situacija tokia. Arba yra tikrinami projektai ir na, galima tik tai vietoje pasižiūrėti, kas vyksta. Labai daug projektų pagal struktūrinius fondus nėra tikrinami vietoje. Aš kalbu konkrečiai apie tikrinimus vietoje. Nenoriu sudaryti įspūdžio, kad mes čia tiesiog sėdime ir nieko nedarome. Noriu tik pasakyti, kad struktūriniai fondai turi silpnų vietų. Mes komitete esame ir anksčiau nagrinėję šios klausimus. Situacija skirtingose regionuose nėra vienoda. Kai kuriuose regionuose yra 65 procentai patikrinami, pavyzdžiui, Italijoje vykdoma 40 procentų projektų pagal daugiametę finansinę programą. Tiesiog neįmanoma visų jų patikrinti. Labai sunku yra pasižiūrėti, kiek tų projektų patikrinama vietoje. Negalima daryti išvadų patikrinus tik vieną projektą, tai yra neteisinga. Reikia pagalvoti, kiek mes galime patikrinti tų projektų vietoje. Tiesiog nereikia pagal vieną kurpalį matuoti visų. Negalime sakyti, kad neturime jokių geresnių sprendimų. Aš manau, kad reikia teisingai viską nagrinėti. Dabar finansinės priemonės. Man atrodo, kad e, kai kurių projektų atveju galima numatyti nustatytą e, tarifą, tačiau nemanau, kad tai galima būtų taikyti visiems projektams. Mes matėme, kad universitetai tyrimų institutai negali kartais pasinaudoti tais finansais, nes tai nenumatyta pagal jų statutą. Man atrodo, kad reikėtų visuomet žiūrėti, kur yra prasme teikti tas paskatas, o kur ne. Man atrodo, kad privalome labai rimtai vertinti paskirstytų lėšų netinkamą naudojimą. Turėtume elgtis labai atsargiai. Matau, kad kai kas prašo žodžio, ponas Arvama. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ir padėkoti pranešėją. Pranešimas tikrai neblogas. Visgi norėčiau pasakyti štai ką. Čia mes matome galimybę perduoti stipresnę žinę. Reikia supaprastinti sistemą, ieškoti tikslinių grupių ir prašyti veiklos vertinimo. Tai yra svarbiausia. Mes negalime kontroliuoti visko. Bet privalome pagalvoti, kam reikėtų skirti daugiausia pastangų, kam skirti daugiausia išteklių siekiant kontroliuoti sąjungos biudžetą. Man atrodo, kad tokia turėtų būti pagrindinė žinia. E, toliau, dešimtoji dalis. Aš skaitydamas pranešimą kėliau klausimą. Ar aš kažko nesuprantu? Juk Pavyzdžiui, pranešime yra pabrėžiami socialiniai mokslai, humanitariniai mokslai. Yra numatytas finansavimas tam pagal Horizontas 2020, bet nuoširdžiai sakant, nesuprantu, kodėl mes kalbame čia pranešime apie tokius specifinius dalykus. Juk yra ir migracijos srityje aktualių problemų arba e, reikia siekti augimo ir čia mes taip pat turėtume skirti pakankamai pastangų. Kyla klausimas, kodėl čia kalbama būtent apie socialinius mokslus ir humanitarinius mokslus. 16 dalyje yra sakoma, kas sumažintų per mažo kapitalo riziką. Bet e, aš dabar norėčiau užduoti klausimą. Ar neatsiranda per didelio kapitalizavimo rizika, kuri kartais kyla dėl finansinių priemonių? Pavyzdžiui, 2015 m. specialioje penktojoje ataskaitoje yra nurodoma, kad e, žemės ūkio plėtros srityje kyla per didelio kapitalizavimo riziką. Tai yra svarbu ir norėčiau iškelti šį klausimą. Dėkoju. Ačiū. Pone Jala Sander. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, norėjau dar pakomentuoti. Dešimtas e, punktas socialiniai aspektai. Žinoma, buvo sumažinta to svarba lyginant su mokslu ir technologijomis. Tačiau Šioje dalyje yra daug kalbama apie visuomenės modelį ir man atrodo, kad gal čia pasirinktas netinkamas požiūris. Reikėtų įtraukti dar kelis sektorius. Tai yra tie ES lygmenių svarbų sektoriai. Tiek mano šalyje, tiek kitose buvo pereita nuo humanitarinių prie tiksliųjų mokslų. Visgi ir jie padeda mums pasižiūrėti, kaip veikia visuomenė. Tai man atrodo, kad pranešė teisingai čia kalba. Pirmininkė taip pat paminėjo Universitetus, aš nežinau, ar universiteto statutai iš ties numato tokią galimybę, bet tarkime Vokietijos federalinė teisė yra labai svarbi, nes būtent federalinė ministerija priėmė sprendimą, pagal kurį institutai ir universitetai negalėjo pasinaudoti finansinėmis priemonėmis. Gal mes galėtume atidžiau tai panagrinėti. Čia reikėtų pagalvoti ir apie stabilumo paktą, juk jei bus išalyti fondai, tai e, tikrai pakenks įgyvendinimui. Pasižiūrėkime į stabilumo paktą dar kartą. Bendrafinansavimas e, dažnai buvo tiesiog neįmanomas, buvo neprieinamos ir paskolos, todėl įgyventinimo lygis labai žemas. Tiesiog atsirado labai daug kliučių. Ne tik tai biudžetas, bet ir kiti aspektai paveikia tą įgyvendinimą. Gal reikėtų atskiros dalies, kurioje būtų kalbama apie stabilumo paktą ir tas suvaržančias kliūtis, dėl kurių po to yra sudėtinga įgyvendinti biudžetą ir taip gali būti ir 2017 metais, nes atsiranda įvairių suvaržymų e, iš kitų sričių. Dėkoju dabar panas Cela. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad per ateinančias savaitės darbas bus sudėtingas. Čia trys komitetai turi dirbti kartu. Turime patvirtinti 2015 metų biudžeto įvykdymą. Taip pat bus kalbama apie kitą skatinimo laikotarpį, vyks ir uh, daugiametės finansinės programos peržiūrėjimas, be to reikės pasižiūrėti ir 2017 biudžeto projektą. Vadinasi, per ateinančius dviejus ar trejus metus e, vyks labai daug darbo šioje srityje. Atrodo, kad biudžeto savoka tiesiog apversta. Mes matome, kad biudžetas yra fragmentuotas kai kurios dalės visai išimtos. Atsiranda naujos priemonės patikos fondai, migracijos krize, dėl kurios yra atimamas finansavimas iš kai kurių sričių. Yra perkeliamas finansavimas, pavyzdžiui, ir Horizonto 2020 atveju Mes norėjome, kad tie finansai būtų investuoti į europinius projektus, tačiau tie pinigai buvo išimti. Junkerio planas, EFSI, ne komisija ar parlamentas Europos investicijų bankas administruos tą fondą. Taigi, akivaizdu, jog finansai tiesiog išimami iš biudžeto tos lėšos yra skiriamos kitoms priemonėms, kitiems fondams. Tai kyla klausimas, ar tikrai mes galime kontroliuoti tą biudžetą. Tai yra biudžeto dalys, kurios bus panaudotos kitais tikslais viduriniuoju laikotarpiu. Tarkime, Europa 2020 yra strategijos įgyvendinimas. Prieš trejus ar ketverius metus buvo numatyta ta strategija, o jei pasižiūrėtume į 2017 metus, tai turime suprasti, kad visi tie aspektai yra svarbus. Nemažiau svarbu ir tai, ką sakė pirmininkė, kyla klausimas, kaip bus galima viską įgyvendinti. gyvendinti atsiranda labai daug spragų bendro valdymo sistemoje. Sunku yra viską apžvelgti. EFSI numatytas trims metams, ar toliau viskas bus vykdoma, nežinome. Girdėjau, kad komisija norėtų, jog taip būtų bet reiškia, kad tada reikės iš biudžeto rasti tam lėšų. Reikės į tai atsižvelgti. Ir kyla klausimas, ar mūsų kaip kontrolieriaus funkcija ir toliau bus vykdoma, ar turėsime visas tam būtinas galimybės. Visą tai privalome įvertinti, kai galvosime apie 2017 biudžetą. Dėkoju. Taip, krenta atsakomybė ant mūsų pečių, nes būtent biudžeto kontrolės komitetas privalo prisijimti atsakomybę, panas Bertram. Um... Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbant apie 2017 biudžetą. Žinoma, pranešėjas paminėta komanda turi įtaką biudžetui. Aš pirmiausia norėčiau pakalbėti apie veiklos aspektą. Mes peržiūrėme programų pareiškimus. Tai reiškia, kad yra nagrinėjama kiekviena programa konkrečiame dokumente ir ten mes bandome įvertinti įvairius rodiklius. Norime pasižiūrėti, ko pasiekia programa ir bendrai ją vertiname. Taigi pabrėžiame veiklos aspektą. Taip ir toliau elgsimės, kai vykdysime rezervo iniciatyvą. Labai svarbu, kad būtų atsižvelgiama į veiklą ir rezultatus. Tai e, turi būti vertinama, kaip paskirstomos lėšos. Pranešėjo kalbėjo apie horizontą 2020. Kaip ir žinote, augimas bei darbo vietų kūrimas – yra vienas iš svarbiausių prioritetų kartu su migracija šio biudžeto atveju. Visi paskirstimai buvo padidinti 11 procentų įsipareigojimų. Horizonto 2020 atveju taip pat yra didinami įsipareigojimai. Tai reiškia, kad komisija nori skirti dėmesį augimui ir darbo vietų kūrimui. Tai svarbu visiems mūsų piliečiams. Galiausiai noriu pasakyti, kad kol kas dar per anksti numatyti vidurinio laikotarpio peršėros rezultatus daugiametės finansinės programos, tačiau galiu patikinti Jūs, kad skaidrumas yra vienas iš pagrindinių kriterijų, į kurį bus atsižvelgiama vertinant daugiametę finansinę programą. Ačiū. Labai ačiū. Aš džiugiuosi, kad įvyko tokia svarbi diskusija. Petri, renkiant šią nuomonę, buvo sunkiau negu rengiant biudžeto įgyvenimo atvirtinimo pranešimą, nes norėjom viską surašyti. E, tekstas turi būti glaustas, o norim viską surašyti. Tuo pat metu aš noriu, kad būtų išlaikytas testinumas. Taigi, ypač kai kalbame apie tavo klausimą dėl dešimto straipsnio, tai prisiminkim, kad viskas susiveda į biudžeto įgyvenimo patvirtinimą. E, Aš nesu pirmoji, kuri nori surašyti viską į tokią nuomonę. Ir kaip jau dabar girdėjote, yra labai daug dalykų, kuriuos galėtumėm vienaip ar kitaip pakeisti. Aš labai džiaugiuosi, kad buvo paminėtas bendras supratimas tarp institucijų, ypač kai kalbam apie veiklos e, biudžeto pagrindimą Ir a, gerai, kad tai buvo paminėta, gerai, kad kalbame apie resursų supaprastinimą iš abiejų pusių, nes nelengva juodai, baltai viską pavaizduoti ir pasakyti, kad supaprastinimas yra viskas. Dėl finansinės inžinerijos priemonių, ačiū ponė pirmininkė, kad pateikėt komentarų, aš jūsų pakeitimams pritarsiu. Ką aš parašiau šioje dalyje? Siūlau, kad finansinės inžinerijos priemonės būtų taikomas tinkamų tipo projektams ir racionaliems tikslams. Aš suprantu, kad jums ne viskas primtina, bet jūsų pakeitimai man primtini. Po šios diskusijos, man atrodo, aš pati pateiksiu pakeitimų, nes turiu šiokių tokių minčių, bet nenoriu patekti į spastus ir ši nuomonė neturi tapti naujų biudžeto gyvenimo patvirtinimu, nes taip nėra. Šiame pasiūlyme uh, Aš šį pasiūlymą rengdama aš glaudžiai bendravau su Jens Gaier, nes ši nuomonė yra priemonė jam biudžeto 2017 metams pranešėjai. Aš tikiuosi, kad glaudus bendradarbiavimas vyks. Labai ačiū už tokią diskusiją. Labai ačiū. Jau priartėjome prie šio darbo tvarkės punkto pabaigos. E, Patikim padrinkimo terminas rugsėjo 6 diena, 18 valanda. Toliau periname prie E, komisijos narių interesų deklaracijos. Aš pati rengiu pranešimą tą temą. Čia kalbam apie nuomonę. E, pranešimas rengiamas savo iniciatyvą. Jūri komitetas e, atsakingas. Turiu pasakyti, kad šis komitetas svarsto komisijos narių elgesio kodeksą. Ir pasveri tris studijas. E, pirmoji buvo parengta 2003 metais, paskui Ispanijos agentūra 2014 metais parengė naujausią studijos variantą ir paskui dar vėliau 2014 metais buvo atliktas e, e, kitos agentūros. Taigi tuo pagrindu aš parengiau nuomonę dabar ir galiu tik pasakyti, kad e, pati peržiūrėjau tas studijas, peržiūrėjau Elgesio kodeksą, žiūriu, kaip dabar kas keičiasi. Man atrodo, kad reikia peržvelgus met, paskutinio metų pokyčius pakeisti Elgesio kodeksą, pakoreguoti jį. Be abejo, ir komitetas laikėsi nuomonės, kad komisijos nario Elgesio kodeksą reikia keisti. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad ne tik mes taip galvojam, bet ir kiti komiteto nariai, e, kitų komitetų nariai. Ir visi suprantam, kad reikia keisti padėtį. Aš e, manau, kad e, turime žvelgti kiekvieną punktą atskirai. Dešimtam punktė, pavyzdžiui, yra kalba apie tai, kaip mūsų nuomonė Elgesio kodeksas turėtų būti įgyvendintas. E, dešimties tūkstančių riba turi būti nustatyta, žemutinė riba, e, kurie turi deklaruojamai sumai. E, tokios pat taisyklės turi būti nustatytos ir jiems partneriams viskas atrodo kaip nesikeičianti, snaudžianti sistema. Nes kartais, kai žiūri į e, kai kurių komisijos narių deklaracijas, supranti, kad nepaisant to, kad jų karjera jau labai ilga, jie nieko neturi. Akivaizdu, kad e, naująjį kodeksą reikia keisti. E, aš būčiau labai dėkinga už jūsų nuomonės ir pakeitimus nevyriausybinio organizacijų narystė turėtų būti atspindėta deklaracijose. Terminai interesų deklaravimo turėtų būti aiškiai apibriežti e, terminai, e, komisijos, pagal kuriuos komisijos nariai turi teikti deklaracijas, turėtų būti pakoreguoti, jie turėtų deklaruoti interesus prieš pat klausimus. Taip pat e, deklaracijų pildymo gairės turėtų būti patikslintos. Šiek tiek padėtis pagerėjo, bet manau, kad reikėtų dar supaprastinti padėtį. Jeigu deklaruojamas interesų konfliktas ir ta informacija pasiekia mus, mes turėtumėm labai aiškiai savo pranešimas apie tai kalbėti, bet to metinės ataskas apie tai turėtumėm renkti. Taigi toks būtų mano, tokios būtų mano rekomendacijos. Būtų gerai, jeigu mes tiksliau žinotume, kaip tas e, Elgesio kodeksas turėtų būti įgyvendintas. E, buvęs komisijos pirmininkas Baroso ir jo E, veiklos, e, jo, jo darbuotojų buvome pasikvietę į savo komitetą ir mums e, buvo pateikta daugiau informacijos, buvo pasakyta, kad turi būti labiau tikrinama komisijos narių veikla ir dabar, netgi kai baigėsi kadencija ir ponas Baroso bando įsidarbinti Goldman Sachs, turėtume vis tik patikrinti, ar tai nesikerta su interesais šis ši, pateiktieji pakeitimai yra skirti visai nuomoniai. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū už tokį gerai parengtą e, pasiūlymą. Kaip ir jūs, aš manau, kad e, valdysenos pagerinimas e, turėtų būti pirmiausia orientuojamas ES institucijas. Tik taip sustiprinsim pasitikėjimą piliečių Europą. Šis klausimas labai svarbus. 2014 metais, kai tvirtinome biudžeto įgyvendinimą, prašym, kad Europos komisija prisimtų keletą įsipareigojimų. Vienas jų buvo aiškus. Periodiškai turi būti peržiūrimas komisijos narių elgesio kodeksas, kad būtų galima geriau spręsti vadinamų besisukančių durų klausimą. Uh, Europos komisijos atsakymas buvo gana keistas. Buvo pasakyta, kad dabar, dabartinėme etape, komisijos narių Elgesio kodekso peržiūra nevertinama kaip reikalinga. Europos komisija pasirūpins, kad jos Elgesio kodeksas atitiktų aukščiausius standartus. Taigi aš turėčiau porą klausimų komisijos atstovams, jų čia yra, ir galbūt tada mes išgirsim uh, daugiau pasiūlymų jūsų pranešimą. Na, pirmas klausimas būtų toks. Žiūrinti tai, kas buvo pasakyta ir dabar matome, kad Europos parlamente du svarbus komitetai prašo, kad Elgesio kodeksas būtų peržiūrėtas. Ar jūs vis dar galvojate, kad to kodekso nereikia peržiūrėti, ar jis iš tiesų atitinka aukščiausius standartus ir užkirtamas kelias e, interesų konfliktui ir tai daroma skaidriai, ar Europos komisija ir toliau tuo tiki? O antras klausimas būtų toks, kokia yra iš tikrųjų dabartinė Elgesio kodekso būklė? Ar yra atliktas koks nors auditas, ar bandoma kažkaip tai bandyti priversti komisijos narius deklaruoti savo interesus, žinant, kad e, yra nedeklaruoto turto ar interesų, kurie gali sukurti problemų. Jeigu auditas yra atliktas, kokie jo rezultatai, o jeigu ne, ar jis yra planuojamas tas auditas? Ačiū, toliau panas Savarma. Ačiū, pirmininkė. Taip, bendrai kalbant, aš pritariu pranešėjos išvadoms ir rekomendacijoms. Kuo griežčiau mes e, elgsimės, kuo griežtesnius reikalavimus kelsime, tuo gražiau mes atrodysim visom prasmėm savo piliečiams. Ir net mūsų darbuotojo akise reputacija mūsų pagerės. E, Bet vienas dalykas mane verčia dvėjoti. Tos minimalios ribos, vadinamiais lenkščiai. Dešimtą dalį, jeigu pažiūrėtumėm, pamatytumėm, kad ten paminėti 10 tūkstančių eurų sumą ir 500 eurų dotacijos dovanos piliečių grupėms. Man atrodo, kad e, dėl tos sumos yra bejotinos. Aš nemanau, kad e, reikėtų sukurti įspūdį, kad e, nustatom tokius reikalavimus tik tai tam, kad būtumėm griežti, kad atrodytumėm, kad esame griežti, e, kontroliuodami interesų konfliktus. Taigi, jeigu tokias sumas nustatome, tiesiog sąmoningai uždėsim milžinišką uh, biurokratinę naštą. 500 eurų piliečių grupėms, man atrodo, yra per maža suma. Per mažas toks skaičius. Būtų tiesiog popierizmo prikurta. E, kitas dalykas, aš e, nesu visiškai tikras, bet dabar, jeigu peržiūrėtumėm valstybių narių reikalavimus vyriausybių nariams, ministrams arba kabinetų nariams, tai pamatytumėm, kad e, turbūt visi ministrai turės bent jau dešimties tūkstančių paskolą ar kažką panašaus. Bet čia toksai tik tai uh, kasinėjimasis po smulkmenas, bet bendrai aš galiu pasakyti, kad aš labai pritariu jūsų pasirinktai griežtai pozicijai, nes to iš tiesų reikia. Ačiū. Yeah. Thanks a lot indeed. Labai ačiū. Iš tiesų, tas minimales ribas nustatyti netaip jau lengva. Todėl aš e, sveikinu jūsų, koment... džiaugiuosi jūsų komentarais apie tai. Pone Šmit. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pati jau girdėjau, kad e, reikia griežtesnių taisyklių anksčiau Pati visuomet pasisakau už skaidrumą. Manau, kad e, jeigu leisime komisijai pačiai nustatyti, ar yra konflik interesų konfliktas ar ne, susidursim su nemažai sunkumu. Nepriklausomai nuo to, už ką yra atsakingas komisijos narys, vis tik nustatyti bendrus standartus bus labai sunku. Ir kai kalbam, kad turime dirbti viešai su piliečiais, tai supraskim, kad sunkumų iškils nemažai. Skirtumų tarp e, komisijos narių yra daug. Turėtumėm e, šią sritį labai atidžiai sureguliuoti. Čiagi kalbam ne tik apie turtą, ne tik apie finansinį turtą. Kai kalbam, pavyzdžiui, apie būstą, suprantam, kad čia turbūt interesų konfliktų gali iškilti žymiai daugiau negu kalbant apie realias finansinės pajamas. Bet taip pat turėtumėm uh, galvoti, kad turėtų būti paminėtas kapitalas, pasyvus turtas. Ir uh, lygiai taip pat uh, nario dalyvavimas kokiame nors, kokiame nors fonde ar patikėtinių uh, tarnyboje gali būti e, konfliktiškas. Taigi, e, čia turėtume matydžiau pagalvoti. Taip pat e, terminus deklaravimo nustatydami turėtumėm e, atidžiau pasvarstyti, kada interesai turėtų būti deklaruojami, ar e, tai neturėtų būti daroma anksčiau prieš klausimus, kad mes galėtumėm pasverti, ar yra interesų konfliktas ar ne. Ačiū. Tada komisijai pačiai suteiksim žodį. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Klausiausi su dideliu susidomėjimu viską, ką jūs pasakėte. Labai įdomu buvo ir aš esu pasirengusi savo hierarchijai, pirmininko kabinetui, pranešti, kas rūpi Europos parlamentui. Jūsų komitetas rengia nuomonę Teisės reikalų komiteto pranešimui. E, viskas dar bus daug keičiama ir tobulinama, bet aš jau pabandysiu atsakyti porą trejatą klausimų, kurie jau buvo pateikti, kad e, bent jau tiek, kiek aš galiu atsakyti. Ponios Džabalovas klausimas apie galimybės, būtinybę peržiūrėti uh, kodeksą. Kodeksas jau yra peržiūrėtas keletą kartų. Pirmasis komisijos nario elgesio kodeksas buvo priimtas 1999 metais. Jei neklystų, jis pirmą kartą jau buvo peržiūrėtas. Jie nepasėmiau datų, bet jeigu teisingai atsimenu, 2004 metais. O paskutinį kartą peržiūrėtas jis buvo 2011 metais. Buvusio prezidento Baroso iniciatyva tai buvo padaryta tarp kitko. Ir e, tuo metu E, buvo kalbama ir apie e, interesų deklaravimą pasibaigus kadencijai ir tada buvo terminas pratęsas iki 18 mėnesių. Anksčiau būdavo mažiau, anksčiau buvo taikomas SBO standartas. Uh, E, tai nereiškia, kad dabar jau kodekso niekada nebebus galima keisti ir peržiūrėti. Ne aš tą turiu nuspręsti. Europos komisijos pirmininkas pats turi įvertinti padėtį ir e, priimti sprendimą, kada gali būti dar kartą pakeistas Europos komisijos narių Elgesio kodeksas. Elgesio kodeksas nėra kažkoks tai fiksuotas, e, akmenyje iškaltas dokumentas, kurio niekas niekada nekeis. Turime tik tai aiškiau pasverti aplinkybės ir nuspręsti, dėl kokių priežasčių jį reikėtų peržiūrėti. Čia aš jokių būdų negaliu prisimti jokių įsipareigojimų ar bandyti jums paaiškinti, kada ką bus galima keisti. Tokia galimybė egzistuoja be abejo, tačiau ne aš e, galiu jums pasakyti, kada. Dėl audito. Interesų deklaracijos, finansų interesų deklaracijos jų. E, padėtis čia yra kitokia šiek tiek negalime kalbėti apie kažkokios išorinės firmos vykdomą auditą. Be kita ko, tai ir kainuotų labai brangiai. Kai kurios organizacijos, tokios kaip Pasaulinis bankas, yra sukūrus, buvo pasitelkusios tokią sistemą, bet galiau, su, pagaliau sugrįžo atgal prie senųjų sistemų, nes išorės ekspertai labai brangiai kainuoja. Europos komisijos narių interesų deklaracijos yra viešos. Jie turi deklaruoti finansinius interesus, kurie galėtų sukurti problemų dėl uh, E, konflikto rizikos. Jie neturi dalyv, deklaruoti tarp kitko e, dalyvavimo tam tikrose fonduose arba e, kai kurių akcijų turėjimo, jeigu tai nėra tiesiogiai susiję su vienos ar kitos įmonės interesais. Tokia dabar yra padėtis. Be abejo, yra viskas tikrinama, Egzistuoja generalinis sekretariatas ir teisės tarnyba, kuriomis komisijos nariai e, gali pasinaudoti atsakydami į e, deklaravimo klausimus, taip jiems aiškiau pasidaro, ką reikia deklaruoti, ko ne, bet to kiekvienais metais ir po 2011 metų tai atsirado kaip naujovė, e, yra atnaujinama komisijos narių interesų deklaracija. Ir tas atnaujinimas yra Europą leidinyje skelbiamas. Be abejo, kontrolė yra vykdoma, be bejonės. Ir e, ją įvykdyti yra įmanoma bet kada, e, tarp kita ko, pilietinė visuomenė E, tuo labai domisi, net ir jūsų parlamentas, jūsų atskiri komitetai gali išreikšti norą e, patikrinti tokias deklaracijas ir e, komisija jums paprašus gali atsakyti specialius klausimus. Aš atkreipiu dėmesį į pono Savarnos pastabą apie 500 eurų dovanas, dotacijas. Iš tiesų, 500 eurų nevyriausybinė organizacijai, kaži ar gali būti uh, traktuojami kaip interesų konflikto sukūrimas. Būkim gal čia šiek tiek atsargesni ir protingesni, e, venkim perteklinės biurokratijos, popierizmo ir tam tikros intelektų infliacijos, interesų supratimo infliacijos. Aš esmeninę pastabą pridurčiau. E, žmogaus garbingumas e, ir interesų konfliktai nėra atspindėti tik per deklaraciją. Interesų deklaracija yra tarsi toks e, veidrodis, kuris leidžia iš anksto pamatuoti, ar egzistuoja kokia rizika, didelė rizika, kuri keltų grėsmę. O kiekvienas komisijos narys pagal Elgesio kodeksą yra labai griežtai pareigotas deklaruoti komisijos pirmininkui, nedelsint, e, apie e, galimas aplinkybės sukeliančias konfliktų interesus. Jeigu komisijos narys, pavyzdžiui, turės e, dalyvauti svarstant dosie, kuriame jis turi savų asmeninių interesų ir jis nebegalės būti pakankamai nepriklausomas, ir be to tai gali sukelti tam tikrų reputacijos sprendimų e, prieimimu, uh, sunkumų. Tada Europos komisijos pirmininkas ir vicepirmininkai priima sprendimą ir tą dosie gali perleisti kitam komisijos nariui. E, prieš kurį laiką šis mechanizmas buvo sukurtas, nes ponia Krūz buvo paskirta komisijos narė atsakinga už konkurenciją, o ji pati asmeniškai labai pažinojo daug komercinių įmonių pati buvo įsivėlusi į tokių įmonių veiklą, todėl buvo parengtas, e, parengta kodekso nuostata e, pakeisti jos portfelį ir ji nebebuvo atsakinga už tas dosie, tuos dosie, kurie galėjo sukelti interesų, interesų konfliktą. Taigi egzistuoja mechanizmas ir Europos komisija be abejo su dideliu susidomėjimu vertina visus parlamento prašymus susijusius su komisijos narių interesų konfliktu, bando juos atsakyti, tačiau mūsų tikslas nėra sukurti papildomą biurokratiją, biurokratinį mechanizmą, kuris būtų baisiai sudėtingas. Mes norime sukurti etišką ir atsakingą e, garbingumo ir atsakingumo aplinką, asmeninio garbingumo ir dorumo aplinką, kad kiekvienas pasirašęs tokią deklaraciją, E, turės e, atsisakyti priimti sprendimus, kurie galėtų e, sutrikdyti ES bendruosius interesus. Daugiau turbūt nieko aš ir negalėčiau jums pridurti, bet galiu dar sėkiai pasakyti, kad labai atidžiai klausiausi skirtingų jūsų nuomonių ir jūsų proj, e, nuomonės projektą labai atidžiai perskaičiau. Kaip žinot, Europos komisija e, be bejonės negali pritarti absoliučiai visiems jūsų prašymams ir pasiūlymams. Vienas iš e, klausimų, e, kuris mums yra nepriimtinas, tai yra sankcijų vedimas į Elgesio kodeksą. Tai yra nerealus pasiūlymas, nes e, tai pažeistų sutartise numatytą institucijų pusiausvyrą. ES veikimo sutartise yra pasakyta du dalykai. Per savo kadenciją komisijos E, komitetų pirmininkai gali reikalauti, kad komisijos pirmininkas uh, paleistų savo komisiją. Ir tada pats komisijos pirmininkas gali nuspręsti, ar trūksta jau pasitikėjimų ir ar būtina paleisti tokią komisiją. Tai būtų daroma be jokių sankcijų. Jokių sankcijų galimybės nėra numatyta. Viskas priklausytų nuo santykių tarp e, Europos parlamento ir komisijos. Yra padarytas e, pagrindų susitarimas. Komisijos pirmininkas turi pasverti visus parlamento pateiktus prašymus, atspindėdamas E, e, galima pasitikėjimą ar nepasitikėjimą vienu ar kitu komisijos nariu. Taip pat prieš paleisdamas komisiją jis turėtų aiškintis parlamente. Taigi yra sukurtas e, mechanizmas, kaip turi būti elgiamasi kadencijos bėgyje. Kitas dalykas - ir per kadenciją, ir pasibaigus kadencijai Teisingumo teismas turi kompetenciją nuspręsti, kad yra e, rimtai pažeistas Elgesio kodeksas arba e, sutartis ES veikimo. Vienas klausimas ponios Gresliai, kurį aš neatsakiau. Ar ponas Baroso informavo e, komisiją apie savo ketinimus dirbti Golden Sachs? Ne, jie įsiinformavo ir komisija to nedarė, nes 18 mėnesių laikotarpis jau buvo pasibaigęs. 2016 metų gegužės. Uh, 31 dieną baigėsi tas terminas ir buvę komisijos nariai daugiau nebeturi deklaruoti savo ketinimų imtis vienos ar kitos veiklos. Todėl ir pono Baroso veik, sprendimo imtis naujos veiklos kolegija neturėjo vertinti. Ähm, Ačiū. Manau, kad sankcijų klausimas, ko gero, yra tas klausimas, kuris bus sprendžiamas e, kurį laiką. Galiausiai galbūt e, bus ieškama kažkokių sprendimų. Bet e, iš tikrųjų labai svarbi kontrolė šioje srityje. Kol kas tos kontrolės nėra nacionalinių lygmenių, ministerijose, ministerijoms, kitiems lygmenims galioja aiškios taisyklės. Bet šiuo atveju yra kitaip. Ir Elgesio kodeksu bandoma papildyti tai, ar tas bendras nuostatas, kurios yra sutartyje. Na ir aš manau, kad turi būti bendras e, sutarimas. Turi būti kažkaip numatytos finansinės sankcijos. Kol kas e, šios klausimus e, sprendžia tik taryba. Yra tarybos sprendimai dėl to, kas yra leidžiama ir kas ne. Taigi, kol nebus bendro sprendimo procedūros, e, mes nedaug ką galėsime pakeisti ir kalbant apie sankcijas. Kągi, manau, kad Šią diskusiją bus galima dar vėliau teisti, kai dėl 500 e, eurų dotacija iš tikrųjų kai kuriuose valstybėse narėse tai yra tikrai e, nemaža suma. Arba, pavyzdžiui, 2000 eurų. Galbūt reikėtų, sprendžiant apie konkrečias sumas, reikėtų atsižvelgti ir į vidutinį atlyginimą valstybėse narėse. Galbūt e, kai kas kels e, biurokratijos, e, biurokratinės naštos klausimą, bet manau, kad reikia vis dėlto užtikrinti, kad veiktų tinkamos administracinės procedūros. Ir ko gero svarbu išspręsti šitą klausimą E, ES lygmenių. Mes norime, kad viskas būtų skaidru ir aišku mūsų piliečiams, e, mūsų rinkėjams. Taip pat visos taisyklės e, turi būti įgyvendinamos. Pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 6.12 valandos. Taigi lauksime kolegų rašytinių pastabų, o dabar pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra Europos auditų rūmo e, specialioje ataskaita dėl krovininio geležinkelių transporto Europos Sąjungoje. Ponas e, Balko dalyvauja mūsų posėdėje, ponas Marinės, kur yra pranešėjas. Ačiū pirmininkė, laba diena, gerbės e, pranešėjau, Man malonu pristatyti Europos auditų rūmų specialiai ataskaitą dėl e, krovininio geležinkelio transporto ES. Ir tai, kad jis vis dar netinkamame kelyje. Žinau, kad pranešėjas yra taip pat ir transporto komiteto narys e, ir žinau, kad e, anksčiau esate dirbę su klausimais susijusiais su šiuo auditu. Tai prieš tai galbūt keletą faktų. CO2 emisijos transporto E, srityje yra e, gelžinkelių transporte yra 3,5 mm, tonos kilometrai mažesnės nei kelių transporte. Tarp 2007 ir 2013 e, metų apie 28 mm, milijardai ES lėšų buvo skirta geležinkelių transportui. E, bet 27 procentai visų krovinių ES vis dar vežama e, keliais. Per tą patį laikotarpį Šveicarijoje nuo 40 e, procentų iki 48 procentų išaugo geležinkelių transporto Mm, naudojimas. Mes žinome, kad šios transporto rušies skatinimas galėtų palengvinti, sumažinti taip pat ir taršą, ir kamščius keliuose. Audito rūmai vertino, ar ES veiksmingai e, skatina geležinkelių transportą. Konkrečiai, e, galvojant apie tai, ar geležinkelių transporto rodikliai ES pagerėjo nuo 2000-ųjų. E, komisija nustatė reglamentavimo sistemą kartu su valstybėmis narėmis ir mes nagrinėjome ir ES lėšos tinkamai buvo paskirstos siekiant e, geležinkelių transporto sektoriaus tikslų. Ir mes nustatėme, kad ES geležinkelių transporto situacija vis dar nėra patenkinama. Nepaisant to, kad yra užsibrieštas tikslas perkelti e, krovinių vežimą nuo geležinkelių prie, e, ant kelių transporto, vis dėlto rezultatai yra nepatenkinami tarp 2000 ir 2012 mm, geležinkelių e, vežamų krovinių kiekis e, praktiškai nepasikeitė, o kelių transportų vežamų krovinių kiekis išaugo 11 procentų. Geležinkelių transportas e, taip pat negeba atsispirti kelių transporto kompeten... kom... atsiprašau, konkurencijai. Ir nepaisant komisijos pastangų, bendra Europos geleži... transporto geležinkelių transporto erdvė vis dar nebaigta kurti ir mes matome daug geležinkelių tinklų, kurie yra tarpusavyje nesaveikus ir nacionalinės saugumo, mm, saugos institucijos mm, turi savo atskiras mm, taisyklės, yra įvairios taisyklės daugelį sričių. Taip pat e, gelžinkelių transporto valdymo procedūros nėra pritaikytos specifiniams sektoriaus poreikiams. E, kelių infrastruktūra yra lengvai prieinama ir ji ne visada yra apmokestinama, e, kalbant apie mokestį už kilometrą, priešingai nei geležinkelių infrastruktūros naudojimas. Taip pat yra techninių kliučių, dėl kurių um, sunku visada naudoti geležinkelių transportą, tokie tai, kaip sertifikatai, kalbos reikalavimai vairuotojams, taip pat elektrifikacijos ir signalizavimo sistemos. E, kalbant apie finansavimą trijose iš penkių valstybių narių, e, kuriuose buvo lankytasi ES, ES lėšos buvo e, pirmiausia skiriamos kelių transporto, ne geležinkeliams 2007-2013 metų laikotarpiu. Mm, galiausiai mm, nepakankama geležinkelių transporto tinklo e, priežiūra taip pat yra dar viena svarbi kliūtis Gerbėmiai auditorumai daro išvadą, kad ES nepavyko e, veiksmingai mm, užtikrinti geležinkelio tra transporto naudojimo mm, skatinimo. Ir mes žinome, kad e, vien tik tai skirtas finansavimas e, infrastruktūrai bus nepakankamas pasiekti visų tikslų. Būtina didinti geležinkelių transporto sektoriaus konkurencingumą, e, didinant jo patikimumą, e, dažnumą, lankstumą, orientavimas į vartotoją, pervežimo laiką ir kainą. Ir kad visą tai būtų pasiekta, E, pateiktos rekomendacijos komisijai ir valstybėms narėms. Pirmiausia, turime užtikrinti, kad nacionalinės reglamentavimo institucijos turi atitinkamus įgaliojimus ir nepriklausomybę, kad galėtų kovoti ir su konkurencingumą pažeidžiančiomis praktikomis. Taip pat būtina pritaikyti e, eismo valdymo taisyklės, kad jos atitiktų e, transpo, geležinkelių transporto sektoriaus poreikius. Trečia, Būtina supaprastinti ir suvienodyti procedūrą susijusią su transporto priemonių tvirtinimu ir saugos sertifikatais. Taip pat e, būtina supaprastinti kalbos reikalavimus e, traukinių vairuotojams. E, ketvirta, komisija turėtų stebėti pažangą kartu su valstybėmis narėmis, taip pat nagrinėti vartotojų pasitenkinimo lygį Taip pat būtina užtikrinti vienodas e, veiklos sąlygas įvairioms transporto rušims, naudojant reglamentavimo priemonės, kai tai būtina. Taip pat e, būtina skirti ES finansavimą pagal ES transporto politikos tikslus. Ir komisija turėtų nuolat stebėti, kaip yra pasiekiami tikslai geležinkelio transporte. Taip pat būtina gerinti investicijų į geležinkelių sektorių koordinavimą. Galiausiai valstybės narės e, turi užtikrinti tinkamą e, geležinkelių transporto tinklo priežiūrą, ypač e, geležinkelių transporto koridoriuose. Ačiū Jums už šią, šią tikrai įdomią ataskaitą. Dabar žodis komiteto nariams. Ačiū, e, pirmininkė, aš norėčiau pasisakyti rumunų kalbą. Norėčiau e, padėkoti ponui Balko ir auditorumams už šią ataskaitą. Tai yra iš tikrųjų labai išsami ataskaita, kuri išsami pristato e, padėtį geležinkelių sektoriuje ir tai atspindi Rumunijos e, situaciją. Mūsų padėtis tikrai nėra ideali. 2012 aš rengiau pranešimą dėl e, transporto koridorių, tai yra minima ir auditorumų specialioje ataskaitoje. Ir aš dirbdamas iš tikrųjų patyriau mm, nemažą spaudimą ir ponas Liberacija galbūt prisimena, kokį, koks spaudimas mums tada buvo daromas, būtent kalbant e, apie ir vieno langelio principą, kuris minimas ir čia. One Stop Shop. Mums buvo tikrai sunku įtraukti tą principą į pranešimą. Buvo nemažai valstybių narių, kurios pasisakė prieš šį principą, kuris būtų gerokai um, paskatinęs geležinkelių transportą. Ir geležinkelių transporto koridorių veiklą iš Salonikų į Rotterdamą būtų galima uh, važiuoti be pertraukų. Bet dėja, tos problemos, kurios buvo tada, tebėra neišspręstos. Yra tikrai nemažai problemų ir saveikumo trūkumas, tai apie ką kalbėjo ponas Balko, signalizavimo sistemos ir kalbos reikalavimai. Ir atitinkami techniniai keitimai pasienyje. Bet dabartinė situacija negali toliau likti tokia pati. Nes e, jeigu viskas liks e, taip, tai mes iš tikrųjų nepasieksime savo tikslo perkelti krovinių vežimą nuo geležinkelių ant kelių. Ir tas būtų tikrai apmaudu, nes e, mes turime gerų pavyzdžių ir ne ES, o Šveicarijoje. Ten matome, kad yra iš tikrųjų pasiekta pažangos. Ir daugėja krovinių vežamų geležinkeliais. Taigi Bus įdomu išgirsti kolegų nuomonę. Norėčiau tik tai pasakyti komisijai, štai ką mums reikia krovinių vežimo geležinkeliais strategijos ES. Aiškios strategijos. Taip pat manau, kad reikia atlikti įgyvendinimo vertinimą, kaip, įvertinam, kaip e, įgyvendinamas koridorių mm, reglamentas. Žinome, e, kad yra TNT mm, koridoriai, yra infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Mums reikia išanalizuoti viską, išanalizuoti investicijas, e, kurios e, išanalizuoti investicijas, kaip jos taikomos pagal infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Turime pasižiūrėti, ar yra baigta kurti visus koridorius, ar yra kažkokių trūkumų, ar viskas daroma tarsi ir neturint didesnės vizijos galutinio bendro tikslo. Manau, kad e, būtina kalbėti ir apie ketvirto geležinkelio paketo e, įgyvendinimą, dėl ko buvo balsuota vakar komitete. Iš principo turime kalbėti apie komisijos įgyvendinimo teisės aktus ir jų e, vykdymo užtikrinimą ir turime siekti politinės valios, e, įtraukiant valstybės narės į šios bendrus veiksmus, kad būtų baigta kurti geležinkelių transporto sistemą Europos Sąjungoje. Ačiū. Ponas Liberatskis. Ačiū pirmininkė. E, norėčiau padėkoti ponui Balko ir Europos auditų rūmams už tikrai objektyvę analizę, objektyvę ana, e, ataskaitą, bet parodančią taip pat nemažai trūkumų tran, geležinkelių transporto sektorėje. Norėčiau padėkoti ir ponui Marinesku, nes jo tekste yra visi svarbiausi elementai. E, Įvardėma ir vertinama dabartinė situacija, taip pat įtraukiamos e, Europos auditų rūmų rekomendacijos. Be abejo, mes esame tokioje situacijoje. Na, kai reikėtų išgirsti atsakymus į kai kurios klausimus mūsų e, komitete. Ką mes gavome už tuos 28 milijardus eurų, kuriuos išleidome? Ar tai yra išleisti pinigai ar investuoti? Jeigu išleisti, tai ką čia kalbėti apie poveikį. Bet jeigu tai yra investicija, o tai turėtų būti investicija, tai reikia žinoti, ką mes gavome mainais. Uh, Ir štai matome dabar situaciją, kokią pristato Europos audito rūmai. Mm, ir matome dviejų dalių Europą. E, senoji Europa, 15 valstybių narių, e, kur bent jau krovinių pervežimo dalis nemažėjo. Ir likusios e, valstybės narės, naujoji Europa, tarp jų ir mano šalis, Lenkija, kur geležinkelių transporto e, vaidmuo yra radikaliai api, ribotas. Ir mm, Lenkijos mm, geležinkeliais 2013-aisiais 13 e, pervežta buvo tiek pat e, krovinių, kiek 97-aisiais. Ir tai susiję taip pat ir su konkurencija tarp skirtingų transporto rušių ir mm, matome taip pat, kad e, geležinkelių transportas iš tikrųjų pralaimi kelių sektoriui. Mes galvojame taip pat apie geležinkelių transporto e, išlaidų internalizavimą. Įsiklausėme į įvairių organizacijų, kad ir Deutsche Bank nuomonę ir girdėjome, kad tas internalizavimas E, žymiai didesnis geležinkelių e, nei kelių transporte, nes e, yra tam tikri mokesčiai, kuriais užtikrinama veikla. O iš tikrųjų geležinkeliuose, tiksliau, kelių transporte elgiamasi kaip klientas restorane moka už tai, ką sunaudoja, bet e, nesirūpina platesnių e, vaizdų. Na ir dar reikia kalbėti apie mm, konkurenciją tos pačios vėžės e, tinkle. Matome, kad turime kalbėti apie naujų dalyvių ateimą į šią rinką. Mes matome naujus dalyvius ir kasmet yra rengiamos ataskaitos, taip pat ir Deutsche Bank, apie tai, kad didėja konkurencija sektoriaus viduje. Taigi, iš tikrųjų, ta konkurencija taip pat nėra palanki e, visam e, sektoriui. Ir vienas vežėjas PKB um, anksčiau pervežė 230 milijonų, 2013 uh, jau pervežė 100 uh, milijonų. Taigi uh, mažėja krovinių apimtis ir mažėja, silpnėja pozicijos tų operatorių, kuriuos mes vadiname tradiciniais. Na ir galiausiai, ko seniai prašėme, tai prašėme, koks poveikis konkrečiose valstybėse narėse. Kokia situacija skirtos, skirtingose valstybėse narėse. Ir aš už tai norėčiau padėkoti. Pagaliau yra įvardintos valstybės narės. Ar ir kaltinimai vėliau kažkaip bus pateikti čia jau ir nuo mūsų, biudžeto kontrolės komiteto priklauso, o Europos um, auditorumai mums tiesiog pateikia faktus. Yra dar vienas veiksnys E, būtent tie lūkesčiai, apie kuriuos kalbėjo ponas Marinėsku, kad ketvirtasis geležinkelių paketas gali e, lemti reikšmingą pažangą. E, nors iš tikrųjų iki šiol trys dokumentų rinkiniai vis dar neįgyvendinti arba įgyvendinti skirtingai skirtingose srityse, skirtingose valstybėse narėse ir už tai nebaudžiama. Taip leisiu savo pasakysiu. Tai taip pat yra problemos e, dalis, e, kodėl nėra baigta kurti bendra europinė geležinkelių erdvė. Taigi Europos audito rūmai kalba dar ir apie liberalizaciją, bet e, galbūt kalbėkime ne vien apie liberalizaciją, nes liberalizacija gali reikšti ir pralaimėjimą, Kalbėkime apie tai, kokiamis priemonėmis galime paremti geležinkelių transporto pozicijas. Nes e, iš tikrųjų svarbu ir tai, e, apie ką ponas Balko kalbėjo pradžioje, tai yra CO2 emisijos, e, triukšmas, e, dabartinės infrastruktūros e, panaudojimas. Ir dabartinės infrastruktūros panaudojimas taip pat yra problema. Tie papildomi 28 milijonai investuoti nesuteikia papildomos vertės neleido transporto, šiai transporto sričiai sustiprinti pozicijų. Dar yra toks aspektas kaip teisinis netikrumas. Ir apie tai nėra kalbama Europos audito rūmo ataskaitoje, bet Deutsche Bank sako, kad e, kasmet 460 milijonų eurų prarandama dėl teisinio netikrumo. Kaip planuoti veiksmus, atsižvelgiant į skirtingus dokumentų rinkinius, kokie bus e, laiko terminai, kas viską prižiūrės. E, yra daug klausimų ir dažnai susilaiko mano veiksmų, nes nėra teisinio tikrumo. Aš manau, kad šią ataskaitą mes turėtume pateikti ir transporto ir turizmo komitetui ir paklausti jo, paprašyti jo nuomonės. Ir tai dar manau, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti investicijų klausimui ir kaip lėšos turi būti paskirstamos geležinkelių tinkle ir taip pat atsižvelgiant į geografinę situaciją. Dažnai valstybės narės paskiria lėšas konkrečiam regionui, kur yra kažkokių interesų. Pavyzdžiui, ministras yra iš to regiono, tai tas regionas gauna lėšas. Arba e, yra susitelkiama į pasienio teritorijas. Taigi, kalbant apie lėšų paskirstimą, taip pat būtinas e, didesnis Europos komisijos vaidmuo. Uh, Ir jeigu tai būtų įgyvendinta, tai manau, kad situacija galėtų e, pager, pagerėti. Iš tikrųjų, dažnai lėšos e, yra įgyvendinamos ar skiriamos e, ne infrastruktūros vystimui, bet, pavyzdžiui, naujų Mm, lokomotyvų įsigijimui, nors e, galbūt jų techniniai duomenys nebuvo mm, tinkami, bet e, tai gerai yra pateikiama visuomeniai, štai turime modernų traukinį, mm, jau pagerinta kažkas, bet e, tai galbūt objektyviai situacijos nepagerina. Taigi dar kartą ačiū Europos audito rūmams, ačiū pranešėjui ir manau, kad ši mūsų diskusija ir šis pranešimas galės padėti pagyvinti e, veiksmus geležinkelių transporto srityje ES. Ačiū. Dėkuoju, dabar panas Balčytis. Ačiū gerbama pirmininkė. Taip pat prisidedu prie pranešėjo padėko žodžio auditorumam. Tai iš tikrųjų gana įdomi informacija, įdomus e, e, dokumentas pateiktas mum ir prituriu savo kolegų irgi įsakytai minčiai, kad e, ir mano supratimu Europos komisijai trūksta politinės valios ir trūksta labai aiškios atsakomybės už tuos nusibrieštus tikslus, kurių mes siekime jau 15 metų, nuo 2001 metų. Pagal Baltąją knygą mes turėjome tikslus, kad dalį krovinių, kiek yra įmanoma daugiau, yra skaičiai šitoje ataskaitoje perkelti nuo kelių į geležinkelio transportą. Ir matom, kad kiekvienoje valstybėje e, sekasi tuos tikslus pasiekti skirtingai. Ir pagrindiniai tikslai turėtų būti labai aiškus. Žūtis keliuose dėl to sumažėtų, transporto kamščiai keliuose dėl to ženkliai sumažėtų ir turėtumėm labai e, didelios, kaip sako, naudos. Ir aišku, CO2 išmetimas, kuris irgi mums yra labai svarbus. Kodėl taip yra? Manau, kad yra kiekvienoje valstybėje susiklosti istoriniai tam tikri dalykai. Pavyzdžiui, Lietuvoje labai yra gerai prieš tai išvystytas krovinių pervežimo keliais transportas, didžiulis spaudimas geležinkeliam. Geležinkeliai kiekvienoje valstybėje yra valstybė valstybėje su savo sistema, sudėtinga sistema. Vyriausybės keičiasi kaip minimum kas keturis metus, ateina nauji ministrai, sunku įsigilinti ir jie gyvena savo gyvenimą. Ir todėl aš tikrai pritariu tom pataisom, tai yra tiem pasiūlymam ir pranešėjo pasiūlymam. Ir manau, kad reikėtų sustiprinti Europos komisijos atsakomybės klausimą. Galbūt būtų tikslinga, kaip ir minėjo mano kolega Liberaskis, ne tik tai transporto komitetui šitą ataskaitą pateikti, bet ir komisija galbūt galėtų pateikti ir ES valstybėm narėm, kad susipažintų, nes priešingą atveju atsiunčia specialistą arba kažkokį tai atstovą į Europos komisiją, būna posėdžiai, išklauso 2-3 valandas ir tiek žinių. Aš tai siūlyčiau tikrai e, labai labai atkreipti dėmesį į šitą darbą, gana gerai atliktą darbą ir pateikti e, valstybėm narėm, kad jos pateiktų savo pasiūlymus ir išvadas, kaip vis dėlto įgyvendins tuos pagrindinius mūsų tikslus geležinkelio srityje. Ačiū. Dėkoju. Komisija dabar yra panas Hoitas, judėjimo generalinis, generalinio direktorato atstovas. O ponia pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, dėkoju, kad pristatėte šį pranešimą. Komisija pritarė auditorių rūmų išreikštai nuomoniai ir pranešė išreikštai nuomoniai dėl E, geležinkelių situacijos ES. Ji vis dar nėra patenkinama. Audito rūmų rekomendacijos pateiktos pačiu laiku. Labai svarbu, kad geležinkelių sektorius būtų konkurencingas tam, kad būtų pasiekti suderinimo tikslai. O kol kas geležinkelių sektorius atsakingas už vieną trečiąją e, emisijų ir. Yra Dabar nenoriu detaliai aptarti visų rekomendacijų, bet paprašysiu leisti man pabrėžti tris pagrindinius aspektus. Noriu pabrėžti, kad mes turime strategiją, kuri turi leisti pagyvinti šį sektorių. Visų pirma, techninis ramstis, kuris įsigaliojo birželio pirmąją dieną, taip pat rinkos ramstis, daug kurio buvo balsuojama vakar ryte. Visą tai yra labai svarbu e, siekiant e, sustiprinti sektorių. Ten yra numatomi bendri standartai, sertifikavimo procesai Europoje ir todėl e, sektoriuje situacija bus vienodesnė. Negana to, yra įgyvendinama vienos geležinkelio erdvės direktyva, taip yra stiprinamos reglamentuojančios institucijos ir taip pat E, prieinamumas su geležinkeliai susijusių paslaugų. Visą tai turi prisidėti prie vystimo. Mes manome. Geležinkelio krovinių auditas taip pat yra labai svarbus. Nuo 2010 metų šeši koridoriai e, veikiantis nuo lapkričio 13 ir 16 e, bus peržiūrimi ir mes e, pasižiūrėsime į konsultacijų procesą, kuris dabar vyksta, atsižvelgsime į auditorių rūmų išvadas tam, kad būtų viskas tinkamai įgyvendinama. Komisija yra įsitikinusi, kad dedamos pastangos nebus atidėliojamos iki galimo e, geležinkelių krovinių vežimo e, reglamento peržiūrėjimo ar ketvirtojo paketo. Mes dabar per e, Niderlandų pirmininkavimą atlikome veiksmus, taip pat dirbsime toliau ir visą tai prisidės prie krovinių vežimo atgaivinimo. Mes vertiname tai kaip bendras politinės komisijos pastangas. Skiriame dėmesį ne vien tik tai teisės aktų paketams ir įgyvendinimui, kuris, aišku, bus svarbus per ateinančius keliarius metus, bet taip pat siekime pasinaudoti ir esamais ES fondais. Mes matėme pateiktus pasiūlymus, kurie, kurie pridėtinę vertę stengiasi išspręsti esamas problemas, mažina e, krovinių vežimo keliamą triukšmą ir taip toliau. Visa tai yra tie aspektai, apie kuriuos kalba ir auditorių rūmai. Mes turime visus tuos aspektus susijęti į vieną bendrą strategiją. Aš norėčiau padėkoti auditorių rūmams ir pranešėjai už išreikštą parmą šiai labai svarbiai politikos ryčiai. Dėkoju, kad sutikėte komisijai galimybę pademonstruoti savo įsipareigojimą vykdyti šias rekomendacijas. Ačiū. Vielen Dank. Herr Balko, wünschen Sie noch mal das Wort? Dėkoju. Pone Balka, ar jūs norėtumėte dar pasisakyti? Make, uh, of... Taip. Norėčiau sureaguoti į šias diskusijas. Noriu padėkoti ponui pranešėjui, Marinesku, mes ir dvišalių pagrindų daug apie tai diskutavome. Noriu padėkoti ir ponui Liberatskį. Ponas Liberatskį kalbėjo apie diskusijų tesimą šiuo klausimu. Aš noriu pabrėžti, kad Europos auditorių, teis, Europos auditorių rūmai norėtų prisidėti. Mes prieš kurį laiką pateikėme specialų pranešimą, jo pavadinimas buvo Marko Polo. Dabar mes pradėjome renkti auditą dėl RTMS. Tai yra vertas paminėjimo aspektas. Diskusijos tęsis toliau. Bus pristatytas pranešimas transporto komitete lapkričio mėnesį. Manau, kad išgirsime daug įdomių pastabų, juk tolesni veiksmai po šio pranešimo reikš, kad e, ateinančius e, keturis, penkerius metus reikės tuo vadovautis. Aš norėčiau padėkoti ponui Liberatski už e, paminėtus svarbius aspektus susijusius ir su tuo, apie ką kalbėjome su ponu Marinesku. Paskiriamos lėšos, tarkime, krovinių vežimas. Čia buvo paskirti 28 milijardai eurų tačiau nebuvo numatytas tinkamas panaudojimas. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į pranešimo dalį, kur yra apie tai kalbam, pažiūrėjau, 6b, yra nurodoma, kad komisija turėtų stebėti, e, kiek iš tų pinigų iš tiesų investuojami į krovinių vežimo projektus. O kol kas e, ta informacija nėra pateikiama. Kitas e, pavyzdys, kuris e, patvirtino tai, ką sakė ponas Liberaskė. 99C dalis. Bendras e, finansavimas rodo, kad kol kas rezultatai nėra įgyvendinami ir kol kas nėra pagerintas finansavimas prekių vežimas geležinkeliais. Komisija savo ruoštų susitarė vykdyti tas rekomendacijas. Mums tai tinka. Na ir, žinoma, norėčiau padėkoti Jums ir tikiu, kad mes šioje srityje puikiai dirbsime toliau. Dėkoju, ponia Ajala Sander. Dėkoju. Atsiprašau, turėjau išeiti, kadangi vyko balsavimas peticijų komitete. Aš tik norėjau kai ką papildyti. Komisarės Kalas mandato metu buvo elgiamas šiek tiek neįprastai Pane Kalas atliko išsamų visų investicijų auditą. Aš tuo metu tam prieštaravau. Maniau, kad tai viską susilpnintų. Visgi Viskas buvo priešingai, tai paskatino valstybės narės gražinti lėšas, kurios nebuvo panaudotos ar panaudotos netinkamai. Taigi nuo 2014 iki 2020 numatytas didesnis finansavimas. E, transporto generalinis direktoratas čia taip pat prisidėjo. Ir noriu pasakyti ponui Malko, kad mes turime nepamiršti sėkmės istorijų ir turime įvertinti nueitą kelią. Ačiū. Dėkuoju, ar norėtumėte sureaguoti? Tik tai trumpai, nes turime nedaug laiko. O jeigu ne, tai tada ponas Marinesku. E, taip, ir mane spaudžia laikas, turiu įti kitus posėdžius. E, bet e, pirmiausia, noriu pasakyti štai ką. Kalbėdami apie transportą, turime suprasti, kad mums reikia liberalizavimo, tarpusavio, suderinamumo ir skaidrumo sąskaitų atskaitomybės rytyje. Mums reikia politinės valios. Reikia, kad geležinkelių sistema Europoje būtų konkurencinga. Deja, yra valstybių narių ar buvusių valstybinių įmonių, kurios visai nesirenka tokios krypties, tai akivaizdu. Matome tai e, ypač transporto komitete pagal tai, kaip jie reaguoja, kai yra diskutuojama apie teisės aktus. Mes privalome įgyvendinti teisės aktus. Ponas Liberaskė kalbėjo apie Deutsche Bahn skundus. Jie skundžiasi, kadangi jie neįgyvendina ES teisės aktų. Tokia yra realybė. Dabar pakalbėkime apie pinigus. SEP. Nu, buvo tai sėkminga kai kuriuose sritise, kurios paminėjo ir komisija. Visi tie projektai nuo pat pradžių buvo įtraukti į reglamentą. Buvo numatytas projektų sąrašas, kurį buvo galima finansuoti, tai nusprendė taryba ir parlamentas. Valstybės narės parengė tuos projektus buvo paimtos lėšos iš sanglaudos politikos kadangi yra paprastesnių taisyklių negu struktūrinių fondų, tai buvo susidurta ir su laiko terminų problemomis. Kitas dalykas, mes kaip komitetas turime pasižiūrėti į investicijas ir įvertinti, ar jos yra pakankamos, ar projektams skiriamos lėšos iš tiesų yra nukreiptos į tinkamą politikos sritį, sanglaudos politiką. Aš norėčiau paprašyti komisijos įvertinti transporto strategijas kurios yra saistomos valstybėms narėms, yra sudaryti partnerystės susitarimai. Čia reikėtų pasižiūrėti, ar valstybės narės koordinuoja savo veiksmus, juk turime siekti lėšų panaudojimo efektyvumą. Jeigu tai nebus daroma, tai ir geležinkelių situacija negerės. Sanglautos politika gali suteikti daugiau e, pinigų e, geležinkelio sektoriui negu Connecting Facility. Dabar noriu padėkoti visiems patarėjams, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Viliuosi, kad tokių pranešimų iš auditorių rūmų bus ir daugiau, kadangi jie padeda mums pasižiūrėti, kaip yra panaudojami ES pinigai. Damit sind wir am Ende. Dankeschön an dieses Tagesordnung. Dėkoju. Tai tiek dėl šio darbo atverkės klausimo. Dabar dešimtas darbo atverkės klausimas, tai yra e, specialioji trečioji ataskaita 2016 metų apie eutrofikaciją Baltijos jūroje. E, pranešės ponas Sarvama iš auditorių rūmų ponas Itala ir dabar iš karto jam suteikiu žodį. Madam Chair, uh, honorable members. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiam parlamento nariai. Kaip žinote, Baltijos jūra yra labiausiai išteršta pasaulyje. Ir pirmininkai, jūs leistumėt, trumpai paaiškinsiu, kiek sa, pats esu sukaupęs patirties, kad e, aiškiau matytumėt, e, kokia prasta yra padėtis. Matot nuotraukas dabar ekrane, bet aš kiekvieną kartą, kai pervažiuoju į savo vasarnamį Baltijos jūros salelėje, matau tokį vaizdą – Ir kadangi viskas vyksta vasarą, per atostogas visi nori bėgti maudytis. Tačiau maudytis e, nelabai išeina, nes yra labai daug a, e, dumblių, žalių dumblių. Nori eiti, bet, nes, e, bet negali, nes tie dumbliai netgi vėžį gali sukelti laikų bėgant, jie yra nuodingi. Aš esu didelis žvėjys. Praeitą vasarą didžiausią ešerį 4 kg sugavau gal net ir penkių, jeigu visai sąžininkai kalbėčiau, bet vis tik man labai pasisekė, didelė žuvis. Kai pamačiau tą ešerį, džiaugsmas pasibaigė, nes e, tas ešerys buvo pilnas vėžio auglių, turėjau jį išmesti iš kartą. E, e, mano draugų šuo nudvėsė lygiai taip pat, nes tokio jūro išsimaudė. Taigi tokia dabar padėtis. Taigi, kokiagi ta problema? Problema ta, kad per daug yra e, e, azoto ir fosforo e, cheminių elementų ir prasideda tas e, reiškinys, kuris vadinasi eutrofikacija. Mūsų audito tikslas buvo įvertinti ES veiksmus ir pagalvoti, kaip būtų galima geriau dirbti. O bendra išvada buvo tokia dėl tų veiksmų, kurių ėmėsi ES, tik E, ribotai buvo pažabota Baltijos jūros tarša. Ir dabar aš trumpai kelias ataskaitos išvadas jums pristatysiu. Pirmiausia, kokia padėtis žemės ūkė. Žemės ūkis yra didžiausias uh, trašų patekimo jūra šaltinis. E, žemės ūkio veiklos uh, įtaka išliko stabili, net šiek tiek padidėjo Pagrindinė problema yra ta, kad nusistatytos ne per daug griežtos priemonės, jos nėra nukreiptos tikslingai į praščiausias zonas. Tačiau padėtis šiek tiek pagerėjo rengiant 2014 metų, 2020 metų planus. Antra problema yra susijusi su uh, miestų vandens nuotekų uh, E, surinkimu ir apdorojimu. Direktyva prieš 25 metus buvo priimta, bet tik tai dvi valstybės narės, tik 22, tik tai dvi iš aštuonių e, jos laikosi. Labai daug problemų Lenkijoje iškilo, jos ten specifinės. Lenkija labai daug investavo į e, nuotekų surinkimo ir apdorojimo sistemas, bet toli gražu ji dar netenkina reikalavimų. Uh, Per šį auditą Lenkijos administracija kaip tik suskaičiavo, kad daugiau negu tūkstantis miesto aglomeracijų iš 1500 netenkina visų e, direktyvos reikalavimų. 2015 metų pabaigoje tokie skaičiai buvo nustatyti. Komisija pastebėjo, kad per daug vėlai sureaguota į e, kritiką dėl problemų valstybėse narėse. Europos komisija tik 2010 metais uh, sureagavo į tai, kad Lenkija uh, daro rimtų klaidų įgyvendindama direktyves. Nors jau 2005 metais atlikti tyrimai aiškiai rodė, kad taip bus. Ir komisija galėjo suprasti, kad taip bus. Uh, trečias rimtas taršos elementas yra Rusija ir Baltarusija bendrai 10 procentų azoto ir 20 procentų fosforo yra iš Rusijos. ES e, indėlis į Rusijos ir Baltarusijos projektus yra labai nedidelis, tik tai 44 milijonų eurų. Tuos projektus dėl to galima labai ženkliai pagerinti. Pavyzdžiui, 18 projektų, kurie jau patvirtinti, sumažintų Rusijos fosforo uh, dalį įnešamą beveik 30 procentų. Tačiau blogai yra tai, kad projektai labai ilgai užtrunka, o be to tų pačių projektų reikia žymiai daugiau. Pone pirmininkė, galiausiai noriu pakalbėti apie ES Baltijos jūros regiono strategiją. Ji buvo inicijuota Europos parlamento, o vėliau ją patvirtino Europos e, taryba. Vienas iš e, strategijos tikslų buvo švarus Baltijos jūros vanduo. Strategija e, pamatas buvo trys draudimai, daugiau jokių naujų, naujo finansavimo, nu, jokių naujų teisės aktų ir jokių naujų institucijų. Per mūsų auditą paaiškėjo, kad yra gerų elementų, pavyzdžiui, kai kurie bandomieji projektai padėjo išplatinti <clears throat> geros praktikos pavyzdžius ir ryšys tarp strategijos ir sangalaudos programų sustiprėjo. Tačiau pagrindinis elementas susijęs su šia strategija yra tas, kad labai sunku yra pasverti jos nešamą papildomą vertę, mažinant taršių elementų patekimą į jūrą. Mes e, parengėm 14 rekomendacijų, aš išskirsiu tik tai dvi pačias svarbiausias. Komisija turėtų sustiprinti laiką, e, kuris yra skiriamas e, miesto nuotiekų direktyvos įgyvendinimui pasverti. Kitas dalykas turėtų būti taikomos tikslinės žemės ūkio ir aplinkosaugos priemonės tose zonose, kuriuose tarša yra pati didžiausia. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Labai įdomus. Novatoriškas auditorumų pranešimas. Dabar ponas Savarma. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, audito nariai. Aš norėčiau irgi Jums padėkoti už e, labai e, svarbę ir įdomią specialią ataskaitą. Aš manau, kad išvados visiems turėtų būti labai įdomios. Gaila, kad ne visiems tai rūpi. Ir pranešimo rekomendacijos, mano nuomonė, irgi turėtų būti labai atidžiai vertinamos. Jeigu leistumėt, aš galėčiau pasakyti, kad tos rekomendacijos gana gerai pasvertos. Ar kalbėtumėm apie e, duomenų rinkimo kokybę, ar Europos e, nuotekų direktyvos įgyvendinimą. Be to, pranešime pakankamai dėmesio yra skiriama žemės ūkio vaidmeniui ir kalbama apie realių mokslininkų išvadų uh, įvertinimą praktiškai. O aš apie savo rekomendacijas kalbėdamas norėčiau išskirti keletą akcentų. Kaip visada, pirmiausia, Europos komisija turėtų ypatingą dėmesį skirti Ar atsiperka taikomos priemonės? Ar finansiškai jos pasiteisina? Kitas dalykas. Valstybės narės pačios turėtų skirti žymiai daugiau dėmesio e, pastarojo meto mokslininkų išvadoms ir konsultacijoms. Ir trečias dalykas, tą pasakyčiau ir komisija ir valstybėms narėms. Reikėtų pasvarstyti, ar tikrai protinga kurti bendrą e, žemėlapį, rodantį, kurios zonos yra pažeistos azoto, nitratų. Kai tuo tarpu žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse reikia tik tai įgyvendinti priemonės. Jos žino, kas kur yra, e, bet neskiria dėmesio, ne, neorientuoja savo veiksmų tikslingai. Kitaip tariant, mes turėtumėm skatinti šių pažeidžiamų zonų e, specialų traktavimą. Tik tada mūsų taikomos priemonės pasiteisins ir finansiškai. Ta pati galim pasakyti ir apie žemės ūkį, kur ypač matosi tam tikri vadinamiai karštieji taškai ir jiems nėra skiriama pakankamai dėmesio ir tai gali būti ir vienoje valstybėje narėje, ir keletoje. Jeigu pažiūrėtumėte į Baltijos jūros zono žemėlapį, aiškiai jūs pamatytumėt. Ir paskutinis dalykas e, - miestų nuotekų direktyvos įgyvendinimas. Valstybės narės ten turi skirti daugiau dėmesio, jos turi tenkinti visus ten iškeltus reikalavimus ir laiku. Bendrai, ponė pirmininkė, gerbiami audito rūmų nariai. Iš specialiosios ataskaitos išriškėja vienas aiškus dalykas. Yra pora valstybių narių šioje Baltijos jūros zonoje, kurios akivaizdžiai turi pakankamai e, išteklių, jie jiems yra skirti, bet jos tiesiog nesukuria pageidavimų rezultatų. Deja, labai nedaug pažangos matome tose šalyse. Ir aš čia turiu pasakyti, nes jeigu to nepadarysiu, bus per daug užsipuolamas už tai, kad kai kurias valstybės labai išskiriu. Bet aš noriu pasakyti, kad tai yra kritika valstybėms narėms. Ir E, nesvarbu, ar jos yra Baltijos jūros pietiniai daly ar šiauriniai daly. Ar tai būtų Lenkija, ar tai būtų Suomija. Mes turime reikalauti iškių rezultatų. Ir e, perskaitę šios ataskaitos išvaidas, mes aiškiai suprantame, kad e, šiuo požiūriu reikia keistis. Ateityje reikėtų daugiau dėmesio skirti toms santykinai e, blogai dirbančioms valstybėms, toms valstybėms, kurios gadina Baltijos jūrą, jūrą, kurios pakeisti niekas negali, nesvarbu, kur tos valstybės yra. Todėl aš rekomenduoju, kad ateityje šis komitetas e, jau ir šiais metais, ir kitais metais e, skirtų daugiau dėmesio e, veiksmams skirtiems Baltijams jūrai apsaugoti. Jūs žinote, kad rengiame pranešimą savo iniciatyvą, kaip tik dabar jis jau e, kuriamas ir jame taip pat bus skirta nemažai dėmesio Baltijos jūroms problemams. 2017 metais jis turėtų pasirodyti. Labai ačiū. Ponas Balčytis. Pirmininkė, tai pirmiausia tikrai noriu pasveikinti pranešėją, kolegą už gana gerai paruoštą darbo dokumentą, taip pat e, didelė padėka ir auditorumo atstovui Italai, kuris ne tik tais skaičiais, bet ir vaizdžiai parodė, kokia yra situacija mūsų Baltijos jūroje. Baltijos jūros strategija apima dešimtis šimtus įvairių projektų, kur yra ir užterštumo klausimai, ir ekonominio, ir turizmo, ir panašiai. Mes čia dabar išnagrinėjom tik tai vieną, bet tačiau Baltijos jūra ir pati, tai yra pati intensyviausia pasaulyje jūra. Į dieną praplaukia daugiau negu 2000 laivų. Manau, kad ateityje turėtumėm irgi nagrinėti, ar kaip jie išmeta savo atlikas į jūrą. Tokių faktų yra labai daug. Ir tikrai, bet ne šios dienos yra pranešimo klausimas. Todėl visiškai pritariu pranešėjų rekomendacijoms, ypač dėl to, kad komisija turi imtis žymiai aktyvesnių vaidmens užtikrinant, kad valstybėse narėse tinkamai ir laiku įgyvendintų miestų nuotikų valymo direktyvas nuostatas, kas ženkliai prisidėtų prie jūros taršos mažinimo. Taip pat susirūpinimą kelia ir tai, jog e, kai valstybės narės nustato netokius griežtus reikalavimus ir standartus, kaip rekomenduoja komisija, pavyzdžiui, pagal nitrato direktyvos reikalavimus, kas vėlgi neleidžia nuosekliai gyvendinti jau esamas priemonės kurios iš tikrųjų prisidėtų prie taršos mažinimo. Ir žinoma, viena didžiausių problemų, kuri yra paminėta šitoje ataskaitoje, tai yra Rusijos ir Baltarusijos veiksmai, arba tiksliau sakant, šitų veiksmų nebuvimas. Šios šalis yra vienos didžiausių teršėjų, tačiau Baltijos jūros švarinimas akivaizdu, kad nėra šių šalių prioritetas, todėl ir toliau turime stengtis rasti bendrą kalbą ir bendradarbiavimo šioje srityje su šitam šalim ir galbūt ateityje numatyti netgi tam tikrą finansavimą šitų projektų, kurie yra mums labai svarbus, pasienio projektų ir nustatyti sistemą, kaip mes galėtumėm kontroliuoti šitų lėšų e, išnaudojimą, kas pagal Baltarusijos ir Rusijos e, pavyzdį praeitie iš tikrųjų leido iš dalies nedaug, bet iš dalies sumažinti taršą e, Baltijos jūroje. Tai tiek, ačiū ir Visiems linkiu gerų atostogų. Frau Kollegin Ayala, bitte. Pone Ayala. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi sutinku, kad ši ataskaita yra novatoriška. Ji yra sudėtingesnė negu e, atitinkamos kitų sektorių ataskaitos. Norėčiau pateikti klausimą komisijos nariai, e, komisijos atstovams, atsiprašau, ir ponui Italai. Kokiu mastu miesto atliekų e, nu, vandens nuotekų direktyva jau yra įgyvendinta, kiek jos reikalavimai tenkinami. Akivaizdu, kad čia kalbame apie tai, kad žemės ūkio teršalai pasiekė jūrą, tačiau miesto stambus miesto aglomeratai irgi sukelia nemažai problemų dėl nuotekų. Svarbu, kad apie tai kalbėtumėm ir investicijų lygis į tas sritis turi nemažėti. Dabar taip ir vyksta. Ar problemos šioje srityje iškyla dėl to, kad neužtenka technologinių priemonių ar neužtenka pinigų? investicijų. Gal audito rūmai ir Europos komisija galėtų mums papasakoti? Kur pateko tie 4 milijonai skirti Baltarusijai? Gal lyginant su bendrom sumom tai suma netrodo didelė, bet vis tik tai susidaro įspūdis, kad galbūt tie pinigai nebuvo gyvendinti, panaudoti taip palankiai, kaip mes būtumėm norėję. Ir supraskim, kad tos investicijos ES yra iš esmės svarbios, tik tokiu būdu galės pasiekti savo tikslų. Europos komisijos vardu aplinkosaugos generalinio direktorato atstovas. Yeah. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip padėkoju auditorumams ir e, bendra autoriams pranešimo. Šis pranešimas labai svarbus, mūsų nuomonė eutrofikacija yra viena rimčiausių problemų E, žalojančių Baltijos jūrą. Ne vien tik Baltijos jūra, ši problema egzistuoja visur. E, ir valstybės esančios aplink jūrą ir visa Europos Sąjunga labai daug tyrė tą problemą, žiūrėjo, kaip yra panaudojami e, fondai, viešieji fondai ir įgyvendamos įvairios priemonės. Uh, Tiesiai šviesiai galiu pasakyti, sutinkame su audito rūmų rekomendacijomis ir dabar mes jau stengiamės jas įgyvendinti. Norėčiau paaiškinti porą dalykų, nes buvo pateikta svarbių klausimų apie tai. Pirmiausia, turime pripažinti, kad žemės ūkis, kaip audito rūmai sako, yra didžiausia problema. Žemės ūkio teršalai e, sudaro maždaug pusę visų Baltijos jūrą užkrečiančių elementų. Labai svarbu pripažinti, kad miestų vandens nuotekų e, kenksmingų medžiagų dalis sumažėjo, tarša iš to šaltinio sumažėjo, auditorumai labai aiškiai parodė. Taigi, aišku dabar, į kurią pusę turime nukreipti savo pastangas ateityje. Dar norėčiau pridurti, kad kalbant apie miesto uh, vandens nuotekų uh, įgyvendinimą, turime pripažinti, kad e, valstybės narės, nežinau kokia tiksli dabar yra e, statistika, bet e, kai kurios valstybės narės prašė pereinamą laikotarpį dėl investicijų stokos. Kai kurios valstybės narės buvo įpareigotos visapusiškai įgyvendinti ES teisės aktą tik tai dabar, neseniai visai. E, problemų ir kitose valstybėse narėse iškilo, kurios neprašė to, straipsnį, to perinamo laikotarpio. Trys valstybės narės tenkina visus direktyvos reikalavimus, bet yra dar ir kitų valstybių, kurios e, dar iki 2004 metų buvo ES narės, bet neišvengia tokių pat problemų kaip ir naujosios vadinamosios valstybės narės. E, dėl ko taip yra? Labai daug skirtingų faktorių tos investicijos e, yra, jeigu galima tai pasakyti, intensyvios, reikia įvairių investavimo šaltinių. Kitas dalykas yra vyriausybių problemos. Kai vyriausybių darbas yra fragmentuotas, problemų išyla žymiai daugiau. Taip pat matome, kad Europos komisija labai rimtai vertina direktyvos įgyvendinimo reikalavimus. Vykdome diskusiją su valstybėmis narėmis, atsižvelgsime audito rūmų rekomendaciją pagreitinti darbą ir mes tengiamės įvertinti, ar viskas yra tenkinama taip, kaip reikia. Jau trejus metus kūrėme geresnę atsiskaitimo priemonę, norime, kad valstybės narės aktyviau dalyvautų ir finansinę paramą geriau įsisavintų. Taigi darome viską, ką galime. Sugryšiu prie pastebėjimo apie pažeidžiamiausias zonas. Varsybėms narėms čia yra pateikta labai gera rekomendacija, kad jos turi imtis savo priemonių. Yra Europos lygmens priemonės, bet e, greta vandens nuotekų direktyvos yra e, vandens pagrindų direktyva, jūrų strategijų direktyva. Bet tų vien dokumentų neužtenka. Mes apie juos nuolat kalbame. Bet pačios valstybės narės dabar jau neseniai pateikė uh, Uh, upių baseinų valdymo planus. Tai yra labai gera programa, kuri uh, yra labai plati. Europos komisija dabar tas programas studijuoja ir žiūri, kaip per jas būtų galima išspręsti platesnio masto problemas ir pasiekti bendrųjų tikslų. Ta, panaši priemonė egzistuoja ir jūros pusėje, nes būtent per jūras mes išmatuojame didžiausią žalą. Ir valstybės narės turės dabar mums turėjo mums pateikti ataskaitą iki kovo mėnesio, didžioji dalis jų taip ir padarė, bet kai kurios dar ne darom spaudimą, kad tai būtų padaryta greičiau ir e, prašome, kad teikdamos ataskaitas valstybės narės pateiktų rekomendacijų bei pasiūlymų, kaip veikti. Problema yra didžiulė, suprantam, kad reikia griežtų priemonių, ypač e, žemės ūkio srityje, taip pat ir vandens e, nuotekų direktyva, taip pat ir kitose teršalų šaltiniuose. Darom viską, kad, kad taip ir būtų. Ir dar vienas pastebėjimas, vienas iš pranešėjų kalbėjo apie Baltijos jūros reikšmę. E, norėčiau šiek tiek pareklamuoti. Nuo Liepos pirmos dienos ES pradėjo vėl pirmininkauti HELCOM, Baltijos jūros apsaugos konvenciją. Ir per artimiausius dviejus metus mes per tą forumą, per tarptautinės teisės sistemą, ne Europos teisės sistemą, stengsime sumažinti Baltijos jūros taršą. Dar vienas pastebėjimas - rekomendacija dėl pranešimo trečiojo punkto galbūt šiek tiek klaidina tai, kas ten dabar parašyta ir aš susieksiu su jūsų sekretorietu, kad išsiaiškintumėm tiksliau, kuo skiriasi Baltijos jūros strategija, kuri yra žymiai platesnė. Ir ES teisės aktai, kurie yra tikslingai nukreipti į vienų ar kitų teršalų mažinimą. Galbūt mes galėtume su jūsų sekretorietu tai išsiaiškinti. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį auditorumams, ponas Itala. Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia pradėsiu nuo klausimų. Europos komisija pateikė ataskaitą iš karto po mūsų ataskaitos, kur buvo kalbama apie uh, vandens nuotiekų apdorojimo uh, e, gernimą ir taršą, taršą iš jų mažinimą. Aš neskaitysiu skaičių, čia viskas yra surašyta patys, galite pasižiūrėti, jeigu norėsite. Be to turim pakankamai gerų projektų. Yra daug tų flagship projektų, e, kurie yra labai naudingi, bet kaip juos realiai gyvendinti, kokį praktiškai geriausiai tą padaryti. Todėl tarp valstybių narių yra keičiamas geriausių praktikų, bet visada iškyla daug klausimų. Pavyzdžių yra pakankamai gerų. Į mūsų ataskaitos apimti neįėjo, bet komisija pastutujavo e, žiedinės ekonomikos panaudojimą sprendžiant šią problemą. Mūsų ataskaitoje apie tai nebuvo kalbėta, bet man atrodo, kad tai yra labai neblogas pasiūlymas. Dar vienas dalykas. E, laivų eismas Baltijos jūroje, apie tai mes savo ataskaitoje nekalbėjom. Taip, šis faktorius yra labai labai svarbus. Tai yra šiek tiek kita problemos pusė, bet aš tikiuosi, gal jūs galėtumėt savo iniciatyvą parengti pranešimą ir uh, ir pamatysit, paaiškinsit. Ponas Sarvama kalbėjo apie konkrečias valstybės narės. Mes e, turim faktus, kurie aiškiai rodo, kad bendradarbiavimas tarp visų valstybių yra nepaprastai svarbus. Nei viena valstybė narė individualiai problemos neišspręs. Reikia bendrų pastangų. Tas bendradarbiavimas, mano nuomonė, E, kartais pagrindžiamas mąstymu, kad ES visas problemas gali geriausiai išspręsti e, savo piliečių labui. Aišku, kad tai yra svarbu ir nuo pat ES pradžios tai buvo galvojama. Ačiū, ponė Itala, o dabar e, ponas Sarvama padarys išvadas. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai. Baigdamas galiu pakartoti, kaip jau sakiau, kad darbą šiuo klausimu tęsime ir mielai įvertinsiu komisijos patarimus, o vėliau, kai renksime savo iniciatyvę pranešimą, tai iš tiesų Baltijos jūros pietinės ir šiaurinės dalies e, duetas renks šį pranešimą kad visos pusės būtų atspindėtos. Ir galiu dar kartą pasakyti, kad būtina daug kartų akcentuoti, koks svarbus yra audito rūmų darbas. Labai ačiū ponui Italai. Ačiū ir ačiū auditorumams, ačiū komisijai už tai, kad atsakė į klausimus toliau. Kitas punktas ir paskutinis rytinis punktas mūsų darbo tvarkėje, tai yra keitimasis nuomonėmis dėl pasirengimo delegacijos vizitui Italijoje. Tai yra mano tema, aš, būsiu, aš vadovausiu šiam vizitui. Taigi, kaip pirmininkė ir pristatysiu šį klausimą. Žinote, kad ši misija buvo patvirtinta pernai spalio 20 dienai, bet ji buvo atidėta dėl rinkimų Italijoje ir buvo atidėta iki kitos savaitės. Taigi nuo Liepos 18-20 dienomis mūsų biudžeto kontrolės komitetas vykdys faktų rinkimo misiją Sicilijoje ir Kalabrijoje. Tik, tikrai labai svarbu padėkoti auditorumų atstovams, bet e, prašom padėkoti jiems tyliau. Taigi, Sicilija ir Kalabrija, du regionai, kuriuos mes vykstame ir mes kalbėsime apie socialinio fondo panaudojimą šiuose regionuose, ypač kalbant apie jaunimo garantijos iniciatyvą. Mes Vykstame iš viso septyniese, e, taip pat e, dalyvaus ir komisijos atstovai. Ir aš norėčiau padėkoti komisijos atstovui, kuris vyks su mumis, e, taip pat Iliana Ivanova, audito rūmų atstovė, taip pat dalyvaus šioje misijoje. Taigi aš manau, kad tinkamas atstovavimas yra užtikrintas. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, biudžeto kontrolės komiteto sekretoriatui už programos parengimą. Tikrai puikiai atliktas šis darbas ir po misijos tikiuosi, kad galėsiu pasakyti tą patį, kad viskas buvo nepriekaištinga. Aš suteiksiu žodį komisijai, e, kuri pristatys e, savo poziciją, o vėliau suteiksiu žodį kolegoms. Uh, Pradžiai galbūt mano įžanginės pastabos. Ko mes siekiame ir ką aš norėčiau sutelkti dėmesį. Pirmiausia, e, būtų gerai išsiaiškinti abiejose regionuose, mm, kokios priemonės veikia tinkamai. E, pameistrystės programos, e, stažuotės ir taip toliau, ir kurios priemonės neveikia. Tai pirmiausia, dėmesį turėtume sutelkti į šį klausimą. Uh, E, taip pat e, mačiau ataskaitoje dėl ES biudžeto metinės ataskaitos matėme, kad e, jaunimo iniciatyvai buvo padėtintas finansavimas iki 30 procentų, tai staiga tai leido pradėti tam tikras programas kai kuriuose valstybėse narėse. Taip pat jaunimo užimtumo iniciatyvos Matome, kokie yra skaičiai. Italijoje daugiau nei 7 tūkstančiai jaunų žmonių įtraukti į šią iniciatyvą. Bet aš turiu klausimą, ar žinote, kaip atrodo konkretus skaičiai skirtingos Italijos regionuose ir būtent tose dviejose regionuose, kuriuose mes lankysimės. Ir kaip išsiaiškinti, koks poveikis buvo e, tiems dviems konkretiems regionams. Taip pat e, mes gavome konkrečios informacijos apie Kalabriją ir žinau, kad e, buvo faktų rinkimo misija Kalabrijoje vasario mėnesį. Tai būtų įdomu sužinoti konkrečiai, e, kokie yra šios misijos e, regione rezultatai ir kodėl galima panaikinti laikino sustabdymo priemonę ir kodėl nėra pažangos tam tikrose srityse iki šiol, dėl, dėl kokių priežasčių. Kalabrijoje taip pat e, buvo perprogramovimo. Paskutinis perprogramimas vyko 2015 metais. Kalbame apie pakankamai didelės sumas ir noriu paklausti, kokį poveikį tai daro užimtumo programoms, konkrečiai jaunimo užimtumui. Taigi, kaip programos pakeitimas ar perprogramimas atsiliepia jaunimo užimtumui. Ir paskutinis klausimas, prieš perinant prie kitų klausimų. Žinau, kad Sicilijoje yra nauja valdymo programa skirta jaunimo garantijai. Ar komisija žino, kaip atrodo ta programinė įranga? E, nes e, tai yra kažkas nauja. Programinė įranga, kuria užtikrinamas jaunimo garantijos e, valdymas. Aš manau, kad užtenka tiek klausimų pradžiai. Tai galbūt pradėkime nuo tokios trumpos apžvalgos. Turime pusvalandį šiai diskusijai ir kiti kolegos nebejotinai turės klausimų. Ačiū, ačiū už galimybę dalyvauti šioje diskusijoje ir prisijungti prie faktų rinkimo misijos. Norėčiau taip pat padėkoti kolegoms iš sekretoriato, nes jie tikrai mums teikia visokiojo paparamą. Taigi ačiū. Misijos pradžioje vyks tokia informacinė sesija Ir informaciją teiksime ne vien mes, bet ir Italijos valdžios institucijos, ir nacionalinės iš Romos, ir vietos regioninės valdžios institucijos iš Sicilijos ir Kalabrijos. Tai e, pradžioje bus tikrai pateikta nemažai informacijos. Trys pagrindiniai dalykai, kalbant apie šią misiją. Jūs e, domitės e, politinėmis iniciatyvomis jaunimo garantiją ir klausėte apie Europos socialinį fondą ir e, jaunimo užimtumo iniciatyvą. Ir visą tai bendro valdymo ar pasidalymojo valdymo kontekste. Žinote, kaip tas valdymas veikia. Komisija nustato struktūrą, O mm, teisėkros institucijos, e, Europos parlamentas ir taryba, aišku, prisideda, komisija teikia gairės, o vėliau nacionalinės ir e, regioninės institucijos mm, atlieka konkretų darbą. Italija yra tikrai puikiai pasirinkta šalis e, misijai. Kodėl? Dėl kad kalbant apie ESF, tai yra didžiausia po Lenkijos e, lėšų gavėja, naudos gavėja. Taigi um, Italijai skiriama daug socialinio fondo lėšų. Ir kalbant apie jaunimo iniciatyvą, tai antra pagal dydį po Ispanijos naudos gavėja. Taigi tikrai gerai pasirinkta misijos šalis. Kas įdomu, kalbant apie jaunimo garantiją Italijoje, žinote, kad jaunimo garantija ir jaunimo užimtumo iniciatyva tai nėra tas pats. Tiksliau, Italijoje tai praktiškai tas pats. Jaunimo užimtumo iniciatyva yra finansuojama iš jaunimo garantijos. Taigi dar ir dėl to yra gerai pasirinkta e, šalis. Jaunimo užimtumas yra didelė problema Italijoje, mes tai visi žinome ir pietų Italijoje tai dar rimtesnė problema. Ten yra, ko gero, mm, sunkiausi iššūkiai ES šiuo metu. Yra ir jaunimo nedarbas, nedarbo lygis aukštas apskritai ir dar pabėgėlių krizė. Taigi tikrai mm, svarbu bus surinkti informaciją iš to regiono. Pateiksiu keletą skaičių, pradėsiu galbūt nuo jaunimo užimtumo iniciatyva Italijoje. Europos socialinis fondas yra decentralizuotas Italijoje. 14-20 e, metų laikotarpį yra 29 programos nacionalinės ir regioninės. Jaunimo užimtumo iniciatyva, kuri yra nedidelė, e, kalbant apie e, biudžetą, e, yra 10 milijardų numatyta 2014-2020 metų laikotarpiu. Ir dar kodėl tai yra geras pasirinkimas, tai kad ESF naujame programavimo laikotarpyje sanglaudos vokė Italijai skirta daugiau lėšų, 30 milijardų skirta sanglaudai Italijoje. 2007-2013 buvo numatyta 24 RDF ir 26 ESF. Naujajame e, programavimo laikotarpyje 20 e RDF ir 10 ESF. Anksčiau buvo 6. Taigi dar ir todėl yra geras šalies pasirinkimas. Taigi jaunimo iniciatyva ir jaunimo garantija. Tai yra nacionalinės programos. Socialinis fondas yra decentralizuotas, bet jaunimo programos yra centralizuotos. Darbo ministerija uh, E, kurios atstovai taip pat dalyvaus ir teiks savo informaciją, e, valdo šią iniciatyvą, yra už ją atsakingi. Ir e, daugelis regionų gali pasinaudoti mm, jaunimo iniciatyvą ir statusas ministerijos yra tarpininko statusas. O tiksliau, regioninės valdžios institucijos atlieka labiau tarpininko vaidmenį, bet viskam vadovauja darbo ministerija. Jaunimo užimtumo programa šiuo metu yra pristatoma kaip variklis įkvepiantis kitas reformas užimtumo srityje Italijoje. Taigi dar ir todėl bus įdomu dalyvauti šioje misijoje. E, ir mūsų analizė apims ne vien viešasis įdarbinamo įstaigas, bet ir privačias įdarbinamo struktūras. Suteiksiu žodį kolegiai, kuri gali konkrečiau atsakyti kai kuriuos jūsų užduotus klausimus. Pirmiausia, apie Kalabriją. Tai buvo jūsų trečias klausimas. Mes pateikėme informacijos apie dabartinę padėtį 2007-2013 programa dar nesibaigė, bet jau yra ir naujoji. Bet aš kalbėsiu apie 7-13 metų mm, programą. Jos įgyvendinimas e, buvo toks poradiškas nuo pat pradžių. Komisija e, pritaikė visas įmanomas prevencinės priemonės, skaitant nutraukimą, laikiną sustabdymą, 2009-aisiais, 10-aisiais ir 11-aisiais vėliau atnaujiname finansavimą. Ir vėliau taip pat pasirėmėme Europos auditų rūmų bei mūsų 2015 metų atliktų auditų ir komisija nusprendė sustabdyti finansavimą. Tai buvo praeitų metų Liepa. Ir tai buvo padaryta dėl labai rimtų priežasčių. Atižvelgėme į valdymo ir kontrolės institucijų veiklą, um, pirmojo lygio kontrolės veiksmus, kurie netitiko standartų, taip pat audito priemonės, kurios um, nebuvo tinkamai įgyvendintos. Ir taip pat buvo nustatyta tam tikrų pažeidimų audituojant konkrečius projektus. Ir dabar mes dirbame glaudžiai su vietos valdžios institucijomis, e, planuodami pasitraukimo strategiją. Ir mes turime viską e, įvykdyti kuo paprasčiau. Pasirinkimai e, tarp dviejų alternatyvų. Pirmiausia, arba būtina patobulinti dabartinės struktūras, skirti daugiau žmonių dirbančių audito institucijose, kad būtų atliekami tinkami tikrinimai. Jeigu mes gausime informaciją apie tai, turėsime patikrinti, ar tai yra padaryta. Uh, Ir turės būti atitinkamos išmokos auditoriams, auditoriai turės patikrinti, ar nauja sistema veikia. Taigi mes turėsime įsitikinti, ar viskas veikia ir ar galime atnaujinti mokėjimus. Kol kas e, šiuo metu mes, aš negaliu pasakyti, ar tikrai mokėjimai bus atnaujinti. Ir antra alternatyva, kadangi jau tikrai gerokai pasistumėjo e, programos įgyvendinimas, žinote, kad valstybės narės ir regionai turi atsiųsti mums 2017 kovo galutinės mokėjimo paraškas. Taigi mes lauksime šio termino ir tada e, aptarsime viską po programos baigimo. galvojant apie Europos, atsižvelgiant į Europos biudžeto panaudojimo e, metodiką, Kalabrija turi įrodyti, kad viskas yra naudojama teisingai. Kol kas mes e, tos informacijos negavome ir komisija dar sustabdė, sustabdė mokėjimą ir e, tai yra klausimas, kurio neįmanoma išspręsti per porą savaičių. Taigi mes laukiame informacijos. Bet mes matome, kad Kalabrijoje iš tikrųjų stengiamasi rasti konkretų sprendimą, bet galutinio patikinimo. Mm, tokios informacijos, kuri leistų mums atnaujinti mokėjimus, negavome. Taigi, mm, darbo ministerija mm, Romoje yra atsakinga už jaunimo E, garantija, bet konkretus veiksmai atliekami vietų, vietos lygmenių. Bet mes matome, kad e, labai aiškiai vadovaujama iš Romos, e, rengiami susitikimai su regionais ir dažnai kviečiama komisija dalyvauti tose susitikimuose. Nors tai neprivaloma, jie pasirinko taip organizuoti savo darbą, galvojo, kad naudinga mus įtraukti. Na ir e, iš tikrųjų tai susiję ir su tuo e, pirmoju atveju ES istorijoje, kai buvo išmokėta 30 procentų avansas. Mes e, sumokėjome avansą, bet pateikėme papildomą sąlygą būtent, kad dalis to avanso turi būti išmokėta praėjus metams, panaudota praėjus metams po sprendimo prieimimo. Taigi mm, iki gegužės 23 dienos jie turėjo pateikti mums visas sąskaitas. Na ir mes e, tikrai e, stengiamės padėti Italijai laikytis šio termino. Mm, ir stengiamės dalyvauti jų rengiamuose sustikimuose, matėme, kad e, jie yra tikrai dinamiški. Taigi iš tikrųjų e, e, daug ką reikia analizuoti, kalbant apie šias programas, kas veikia, kas neveikia. Bet dabar aš sutiksiu žodį uh, E, Siliai, kurie atsakingas skiriu jau šią programą. Ir aišku, mes turime konkrečios informacijos e, pagal regionus, bet e, su savim jos neturiu, galiu ją pateikti rytoj arba poryt. O dabar žodis kolegijai. Ačiū, esu Silvija Maricijo. Labas rytas visiems. Aš atsakinga už e, jaunimo iniciatyvą Italijoje. Ir galbūt e, pakalbėsiu apie šios e, veiksmų programos struktūrą. Tai yra nacionalinė programa, kuri apima labai daug tarpinių struktūrų, tarpinių institucijų. Ši programa e, rengiama centrinės vyriausybės, šiuo atveju valdančioji atsakinga institucija yra darbo ministerija, o už konkrečių veiksmų įgyvendinimą yra atsakingi 20 regionų. Ir vienintelis e, regionas yra Baltano regionas, kuris e, negalint pasinaudoti šią programą. Taigi, tai reiškia, kad nacionalinių lygmenių pritarus um, regionams yra įgyvendinami devini veiksmai. Ir regionams e, suteikiama galimybė pasirinkti, kurias priemonės e, jie nori gyvendinti, kurios yra tinkamiausios e, atsižvelgiant į regiono situaciją. Taigi mes tengiamės rasti ir standartinius veiksmus, kurie galėtų būti uh, E, įgyvendinti visoje teritorijoje. Mes žinome, kad Italija e, tikrai, e, Italijoje rodikliai skirtingi, kalbant apie įvairių programų įgyvendinimą skirtingose teritorijose. Taigi yra numatyti kai kurie skirtingi, kai kurie vienodi veiksmai ir vieninga procedūra, kuria turi vadovautis viešosios įdarbinimo E, įstaigos, e, e, tos institucijos, kurios atsakingos už kontaktų užmėsgymą su jaunai žmonėmis ir, su konkre... ir už, atsakingos už konkrečių priemonių įgyventinimą. Taigi svarbu buvo numatyti vieningą procedūrą. Sicilija ir Kalabrija nusprendė įgyvendinti praktiškai visas priemonės numatytas nacionaliniu lygmeniu Ir tas procesas buvo įgyvendintas, ar šios priemonės buvo įgyvendintas regioninių lygmenių. Mes turime priemonę, informaciją, kurią pateikė mums Italijos valdžios institucijos 2015 pabaigoje apie tai, kaip įgyvendintos įvairios priemonės, koks jų skaičius, tipas ir kokiuose regionuose jos įgyvendintos. Taigi mes galime pateikti uh, jums visą šią informaciją. Galiu žinot pasakyti, kad e, stažuotės yra viena iš tų priemonių, kuri yra taikoma labai daug, e, apie, jis sudaro apie 60 procentų visų priemonių, apie 40 tūkstančių stažuočių E, buvo suteikta Sicilijoje. Taip pat e, teikiamas specialus mokymai ir konsultacinės paslaugos. Na ir matome iš ataskaitos, e, kiek žmonių buvo įdarbinta praėjus keturiems mėnesiams, mėnesiui dviem mėnesiams E, ir trims mėnesiams po jaunimo garantijos e, įgyvendinimo pradžios. Ir e, galtinis skaičius yra 43 procentai įdarbintų žmonių iš tų, kurie dalyvavo šioje iniciatyvoje. Taigi matome, kad Tai yra tikrai geri rezultatai, turint omeny, kad darbo sutartis yra, yra tik vienas uh, E, galimų teigiamų rezultatų jaunimo iniciatyvos, nes e, apskritai turime kalbėti apie platesnį jos teigiamą poveikį, tokį kaip e, mokymai, kompetencijų gilinimas ir panašiai. Ir 60 procentų jaunų žmonių, kurie pasinaudojo jaunimo garantiją, anksčiau niekada nėra turėję jokių ryšių su vietos užimtumo tarnybomis. Taigi tai padėjo mums sudaryti ir jaunų žmonių tinklą Mm, kuris, e, na, tiesiog pasiekti tos jaunus žmonės. Ir e, yra mm, apskaičiuota, kad žmonės, kurie pasinaudojo jaunimo garantiją, turi 30 procentų didesnę galimybę įsidarbinti nei tie, kurie mm, tokios galimybės nepasirenka. Ačiū. Labai ačiū. Ar kolegos turėtų dar kokių klausimų? Kiničia, prašau. Ačiū. Mes e, matėme, kad labai daug dėmesio e, komisija parodė ir aš norėčiau padėkoti biudžeto kontrolės komitetui už tai, kad buvo suorganizuotas šis vizitas. E, Noriu padėkoti ir komisijai už pristatymą. Džiugu, kad komisija prie mūsų prisijungs. Manau, kad šioje srityje Labai svarbu surinkti informaciją vietoje. Reikia pasižiūrėti, kokia yra teigiama praktika, kokia kyla kritika, nes visa tai padės mums tobulinti veiksmus ateityje. Man susidaro įspūdis, kad Sicilija, iš kurios aš pati esu kilusi, iš tiesų įdėjo daug pastangų, kad pasinaudotų šiomis priemonėmis. Tikiu, kad rezultatai pasiteisins, nors pradžioje buvo sunkumų susijusių su naujomis procedūromis, nauja situacija, nauja priemonė, bet tikiuosi, kad dabar rezultatai visą tai atsveria. Žinoma, galėsime surinkti daugiau išsamios informacijos, kai ten nuvyksime. Jūsų ataskaitoje yra kalbama apie tai, kas labiausiai pasiteisino Sicilijoje, tai buvo stažuotės. Tai man įdomu, ar buvo tam tikros kritikos kitose sritise ir ar mes galėtume kažkaip pagelbėti Sicilijai, kad jie geriau pasinaudotų suteiktomis galimybėmis. Dėkoju. Dabar dar vienas klausimas, pane Sandera. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už visą informaciją, kurią gavome. Neužimtumas iš tiesų aktuali tema. Reikia pasinaudoti fondais tam, kad su tuo kovotume. Be abejo, kartais administracijos susiduria su sunkumais siekdamos tinkamai įgyvendinti priemonės. Aš turiu e, porą klausimų. Nežinau, ar čia sekretariatas ar komisija galėtų atsakyti. Per e, pirmąjį susitikimą dalyvavo ir regioninės institucijos, ir centrinės ministerijos atstovai, kurie yra atsakingi už paketų paskirstimą. Ar tie žmonės ir dabar ten dalyvaus? Pane Domenika Čibiliaro, Teresa Franceska, Karlso. Visi jie yra e, centrinės vyriausybės ministerijos atstovai ar ne? Ne, sakote, jie visi iš regionų, tuomet e, kyla klausimas. Aš tik noriu pasakyti, kad mes su Teresa Siena Lang esame numatę susitikimą, jie yra atsakinga už socialinę politiką. E, Ticiana Lang. E, pirmąją dieną 17.30 su juo susitinkame. Ir atsakinga už užimtumą ir socialinę politiką. Taip, bet ar ji yra vienintelė atstovė? Vienintelė vyriausybės atstovė, su kuria susitiksime? Pane Tiziana Lang yra užimtumo ministerijos kabineto narė. Taip pat Salvatore Peronė dalyvaus. Jis yra užimtumo ministerijos direktorius ir yra atsakingas už nacionalinę instituciją. Taigi jie yra iš centrinės vyriausybės. Dėkoju, toks buvo mano pirmasis klausimas, o dabar antrasis. Situacija Kalabrijoje. Aš matau, kad yra numatytos dvi galimos datos. Manau, kad Reikėtų pagalvoti apie 2017 metų veiksmų pagrindimą. Noriu paklausti komisijos, kokia techninė parama buvo pasitelkta Kalabrijoje. Cikle nuo 2014 iki 2020 metų techninė parama yra mažinama ir teikiama techninė parama nėra tokia kaip ankstesnio ciklo metu. Gal tam yra priežasčių, bet gal komisija galėtų paaiškinti, kodėl taip yra, kodėl atsiranda tokių įgyvendinimo naujovių. Atrodo, kad komisija čia šiek tiek atsitraukė ir nebeužima aktyvios pozicijos techninės paramos rytyje. Tai gal galėtumėte paaiškinti, kas čia nutiko. Reikėtų tai žinoti prieš kalbant su regiono atstovais. Pirmininkė, ir aš turėjau tokį klausimą. E, kaipgi yra su techninė parama? Juk mes kalbame apie administracinės, e, administracinius planavimo gebėjimus. E, Buvo te, techninė parama teikiama tose regionuose, tai komisija gal paaiškintumėte. Programme, euh, je vais répondre aux autres questions. Mais sur le programme, la, la... Aš pabandysiu atsakyti į klausimus dėl uh, jaunimo programos ir kokia komisijos pozicija į tai. Mes manome, kad rezultatai įkvepia. Toliau kalbėsiu angliškai. The... Kalbant apie e, jaunimo programą Italijoje ir tą situaciją, tai matome, jog yra labai gera stebėsinos sistema, visą tai teikia daug vilčių. Esame gavę ir klausimų raštų iš parlamento narių, esame gavę elektroninių laiškų iš naudos gavėjų, kur buvo skundžiamasi, kad prireikė daug laiko, kol buvo gauta išmoka, nors jau buvo atlikta stažuotė administracinėje ar kitoje srityje. Mes gavome gal penkis ar šešis tokius laiškus per pusantrų metų. Žinoma, tai yra rimti atvejai. Tačiau ar tai atspindi bendrą situaciją, na nežinau. Kita problema yra vėluojantis mokėjimas. Atrodo, kad kai kuriuose regionuose tai vyko. Užimtumo ministerija, ta centrinė institucija, labai aktyviai tai reagavo, susisiekė su regionais, kurie atsidūrė toje situacijoje. Mes matėme tokią problemą, tačiau jos apimtis nebuvo tokia jau didelė. Pane Jalas Sander apie techninę paramą klausė. Čia reikia atskirti komisijos paramą, kurią ji gali teikti yra darbas, už kurį mes atsakingi, ta parama, bet taip pat yra ir regionų programos bei centrinio administracijų programos. Jos pačios yra numačiusios biudžetą techniniai paramai. Jos įtraukia techninius ekspertus tam, kad jie teiktų paramą. Žinoma, techninė parama reikalinga, bet ji nepadeda išspręsti visų problemų. Juk mums reikia ir testinumo. Parlamente irgi yra kalbama apie tai, kad reikia turėti lankstumą, bet svarbu ir užtikrinti testinumą. Taigi, komisijos techninė parama svarbi, bet jie visų problemų neišsprendžia. Tad e, taip, Kalabrija, Sicilija, e, tie regionai Italijoje yra numatę biudžetą techniniai paramai ir jį naudoja. O kalbant apie komisijos teikiamą techninę paramą, tai mes e, neslėpsime. Mūsų liūdina, kai kažkas vyksta netinkamai ir mes nenorime atimti pinigų iš Sicilijos tam, kad skirtume juos Loreno regionui Prancūzijoje. Aš esu atsakingas ir už mokėjimus ir žinau, kad kai aš pervedu mokėjimą, visos valdymo sistemos veikia tvarkingai. Tai mums yra labai svarbu. Mes tikrai daug paramos teikiame Kalabrijai, tačiau galiausiai Reikia, kad būtų aktyvios abi pusės. Jei kita pusė nėra pakankamai aktyvi, tai mes negalime įtikinti jų, kad reikia dar trijų žmonių, kad būtų tinkamai atliekama patikra. Taigi, mes naudojamės visomis įmanomomis priemonėmis, kreipiamės į stebėsenos komitetus, net ir auditoriai vyko į vizitą vasario mėnesį tam, kad pasižiūrėtų, ar metinė kontrolės ataskaita yra tinkamai parengta. Kai nuvyko ten vasario mėnesį, pamatė, kad padaryta pažanga, bet nepakankama, kad įtikintų mane, jog reikia panaikinti sustabdymą. Čia aš kalbu apie Kalabriją. Taigi mes e, tikrai daug teikiame paramos, e, vykstame, žiūrime, ar padaryta pažanga ir įgyvendinami nauji sprendimai, tačiau kol kas matome, kad rezultatai nėra patenkinami. Kai yra sustabdomas mokėjimas, tai be abejo visada yra sunkus sprendimas ir tokiu atveju sprendimo per dvi savaitės nerandame, prireikia daugiau laiko. Galbūt e, po vienerių metų galėsime pasižiūrėti, kokia gali būti išeitis, o kol kas jos nematome. Dėl to ir džiaugiuosi galėdamas prisijungti prie vizito, kai mes būsime Kalabrijoje, galėsiu aptarti visą tai e, su savo kolegomis iš Kalabrijos. Jau esame apie tai kalbėję, bet e, aš tikiuosi, kad greitai galėsime susitarti dėl tos išeities arba reikės tada rinktis nutraukimą ir tada, aišku, vėluosi visas procesas. Apie Italiją norėčiau pasakyti dar porą dalykų. Franko, mano kolega, yra padalinio specialistas e, supaprastintos procedūros srityje. Mes norime pasinaudoti tomis alternatyvomis, tačiau pirmiausia, reikia susitarti dėl paskaičiavimų. Juk kai skiriame bendras lėšas, reikia suprasti, kad tai nėra pelno siekiančios organizacijos ir tie naudos gavėjai naudojasi mokesčių mokėtojų pinigais. Jie negali siekti pelno. Toks yra pagrindinis principas. Kai vadovaujamasi ta supaprastinta procedūra, tai yra e, paskaičiuojama suma ir jeigu ji netitinka vidurkio, tai kyla rizika, kad bus prarasti pinigai. Neturėtų būti siekiama pelno, bet neturėtų būti ir prarandami pinigai. Mes bendradarbiavame su visomis institucijomis tam, kad mes įtikintume, jog tai yra gera alternatyva. Pavyzdžiui, Tyson Aš manau, kad galime įtikinti kitas institucijas, kad galima naudotis tomis supaprastintomis alternatyvomis. Be to vyko ilgos techninės diskusijos apie deleguotojo teisės akto pasiūlymą, kurį komisija greitai patvirtins ir tada atsiūs parlamentui ir parlamentui E, tarybai. Manau, turėsite du mėnesius e, jam įvertinti ir tada pagalvosime, ką toliau daryti dėl programų įgyvendinimo. E, daktaras Pirona papasakos daugiau apie tai, apie tą sritį stebėjo ir Franko. Antras dalykas, kurį norėjau pasakyti, yra partnerystės susitarimas su Italija. Jis buvo sudarytas dar iki dėrybų dėl visos programos. yra siekiama sustiprinti administracijas, kad jos galėtų tinkamai gyvendinti programas. Programas įgyvendinančios institucijos numato planą, kuriame yra nurodyta, kokiu veiksmu bus imtasi, kad viskas būtų kontroliuojama. Ta planą patvirtina visi regionai, visos administracijos. Na, dėja, kai kurie regionai to nepadarė. Sicilija yra viena iš tų regionų jie vis dar rengia planą, o Kalabrija turi parengusi planą. Sicilijos ir kito regiono atveju planai dar nėra parengti. Čia mes nekalbame apie kažkokius nacionalinius aktus, tiesiog paprastą trumpą planą, kuris būtų logiškas, kur būtų nurodyta, kokie numatomi veiksmai ir kaip numatoma surinkti išteklius. Tai turi padaryti visos regioninės ir centrinės administracijos. Na, ne visi dar pasiekė tą etapą. Gal galiu perduoti žodį kolegai? Ne, na, tuomet viską papasakosime vietoje kitą savaitę. Dėkoju, atsiprašau, neturime daugiau laiko. Turėtume baigti posėdį. Manau, kad pirmadienį per pirmą posėdį jūs galėsite daugiau papasakoti apie tą stebėsino sistemą, tą naują programinę įrangą Sicilijoje ir taip pat e, programą Kalabrijoje. Būtų įdomu apie tai išgirsti, kadangi, man atrodo, liko neatsakyta į tuos klausimus. Labai ačiū. Jūsų informacija buvo labai naudinga. Žinoma, pirmadienį bus dar daugiau klausimų. Kaip jūs sakėte pradžioje, Mes kaip komitetas priėmėme gerą sprendimą ir turiu pasakyti, kad visada priėmame gerus sprendimus. Tikrai buvo e, ger, geras sprendimas, kad jūs prisijungtumėte prie vizito. Tai susitiksime su jumis Katanijoje, o visus kitus pamatysiu po pietų, vyks klausimas, o po to toliau vyks komiteto posėdis. Dėkoju ir skanių pietų.